Okay, friends, we'll start the meeting and uh, uh, we are glad to have. Labadiena. Labai malonu pasveikinti čia komisijos vicepirmininką Marošą Šefkovičių. Mes jį pakvietėm ir labai džiaugiamės, kad jis atvyko. Žinoma, bus labai įdomu išgirsti, ką pasakysite apie energetikos sąjungos plėtrą. Kadangi tai užimtumo komitetas, žinoma, mums labai įdomu išgirsti apie energetikos perinamo laikotarpio paskatintus užimtumo pokyčius. Sveiki atvykę į mūsų posėdį ir po jūsų įžangos um, galėsime išklausyti narių klausimų. Prašom, žodis jums. Ačiū labai pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už uh, kvietimą dalyvauti jūsų posėdėje, nes mano nuomonė, energetikos sąjungos socialinė ir ekonominė dimensija darbo tvarkė yra labai svarbi ir e, tikrai puikiai prisimenu, kokios e, aktyvios e, vyko diskusijos šią temą, be kita ko ir su socialinės apsaugos ir užimtumo ministrais taryboje. Žinote, kad komisijos pirmininkas Junkeris uh, specialiai pasirinko organizuoti energetikos sąjungos projektą e, taip ir tiesa, kad energetikos sąjungai reikia ne vien tik koordinuoti energetikos politiką, nes dabar es įgyvendinama visapimanti politika ir šiandien, kai kalbame apie energetikos politiką, kalbame ne tik apie tai, kaip energija gaminama, skirstoma ir vartojama, kalbame kartu ir apie klimato kaitos politiką, apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimą, energetikos sektorių, bet ir kitus sektorius, tokius kaip transportas, žemės ūkis, um, veiksmingas energijos vartojimas pastatuose Ir tai būtina, jeigu norime užtikrinti, kad um, moksliniai tyrimai ir inovacijos būtų sėkmingesni, kad rinkoje atsirastų naujų technologijų. Taigi dirbame visi kartu kaip uh, komanda ir man labai malonu pristatyti Jums energetikos sąjungos plėtros rezultatus ir galima jų poveikį augimui ir darbo vietoms Europoje. Manau, kad būtų labai svarbu pabrėžti, jog uh, Dabar e, matome dviejų energetikos e, perinamų laikotarpių pradžią dėl mūsų klimato e, tikslų ir kitų mano ką tik paminėtų dalykų. Tas perėjimas, žinoma, daro poveikį pirmiausia energetikos sektoriui, bet ne tik. Matome perėjimą prie mažai CO2 arba e, CO2 požiūrį neutralios ekonomikos. Ir e, tai yra tikrasis mūsų ekonomikos modernizavimas. Taip pat e, turime suvokti, kad toks perėjimas siūlo labai daug galimybių investicijoms, darbo vietoms, augimui. Jis suponuoja ir um, įvairius pokyčius, taigi turime žvelgti į abi pusės ir į galimybės, ir į iššūkius, ir į abis rytis atsižvelgti. Pradėsiu nuo galimybių. 2014 metais komisijos tarnybos mėgino įvertinti įvairias darbo vietas susijusias su mažai CO2 naudojančios ekonomikos ekonomika. Dar 2014 m. 9 milijonai darbo vietų buvo susiję su tokiu perėjimu Europoje. Be to, dar svarbiau tai, kad tame pačiame tyrime buvo padaryta išvada, kad iki 2030 metų įvertinama darbo e, jėga šiuose sektoriuose turėtų padvigubėti. Taigi kalbėtume apie 18 milijonų darbo vietų Europoje. Ir žinoma, tai labai svarbu e, veiksmingam energijos vartojimui, e, mažai CO2 naudojančiai ekonomikai, elektros e, vertės grandinių sritims ir kitoms. Nuo 2014 metų matome jau naują dinamiką, kuri ypač pabrėžiama Paryžiaus susitarime, nes Paryžiaus susitarimas parodė pasaulio bendruomenės ryštą uh, pagaliau mėginti perėti prie mažai CO2 naudojančios ekonomikos ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Esame kryškelėje ir viena vertus manau, kad tikrai matysime daug galimybių sumažinti ŠSD, bet uh, reikės patenkinti pasaulio energetikos poreikius, kurie tikimasi iki 2040 metų padidės e, trečdaliu e, tarptautinės energetikos agentūros duomenimis. Taigi yra tam tikras um, tikslų konfliktas, bet faktiškai um, matome, kad visame pasaulyje reikia mažai CO2 naudojančių sprendimų, juos reikia gyvendinti visur kyla klausimų dėl Europos, ar mūsų įmonės, ar mūsų pramonė būtų pasiruošusi pasinaudoti šiomis galimybėmis ir daug kas priklausys nuo to, ar Europoje bus žmonių su e, reikiamais įgūdžiais. Kaip žinia, mm, valstybės narės, švietimo sistema, sektoriai, socialiniai partneriai, visi turi E, įsitraukti ir jau yra nemažai iniciatyvų, kurios yra įgyventinamos. Bet e, kita vertus reikia būti sažiningais ir e, pripažinti, kad ne viskas vyksta sėkmingai ir nepakankamai greitai. Tai sritis, kurioje, mano nuomonė, Europos institucijos gali padėti pradėti diskusijas. Praeitą penktadienį komisija patvirtino Europos įgūdžių darbo tvarkę, e, kurioje dėmesys skiriamas horizontaliesiems įgūdžiams, e, žmonių darbo vietoms. Labai džiaugiuosi, kad ta iniciatyva labai glaučiai susijusi su energetikos sąjunga ir pereimu prie mažai CO2 naudojančios ekonomikos. Norėčiau e, trumpai papasakoti apie tuos ryšius. Uh, įgūdžių darbo tvarkė yra numatomas e, sektorinio bendratarpiavimo įgūdžių e, planas. Siekiama užtikrinti, kad įgūdžiai labiau atitiktų konkrečių sektorių poreikius e, kad būtų skatinamos privačiosios investicijos, kad būtų plėtojamos įvairios strateginės programos jais lygmenių. Buvo pasirinktos uh, šešios rytis, bandomieji projektai, automobilių sektorius, jūrų technologijos. Pavyzdžiui, abu šie sektoriai dabar e, siekia išrasti ir sukurti e, labiau ekologiškas technologijas. E, kalbant apie jūrų technologijas, taip pat reikėtų kalbėti apie vėjo jėgainės jūroje ir kitas naujasias technologijas. Be to, tas planas turėtų apriepti ir kitus sektorius, be kitako ekologiškos eko, e, energetikos. Ko gero, čia net nereikia jokių papildomų paaiškinimų, bet to m, svarbus statybos sektorius nesiekiama užtikrinti, kad pastatuose energija būtų vartojama veiksmingiau, kad būtų e, pasitelkiamos e, veiksmingesnės technologijos, e, kalbant apie centrinį šildymą ir komunalinį ūkį. Siekiama kurti pažangiuosius tinklus ir visam tam reikia naujų pažangių įgūdžių kad jų būtų visose srityse, nuo architektūros iki statybos. Dar vienas rytis, kur yra paminėta įgūdžių darbo tvarkė, yra plieno sektorius. Tai sektorius, kuriam reikia labai daug energijos ir e, jame e, galioja e, labai ilgalaikis dekarbonizavimo tikslas. Taigi dabar e, reikia, kad e, būtų nustatyti visi poreikiai, be to e, reikia, kad panašios iniciatyvos vyktų ir nacionalinių lygmenių. Norėčiau pabrėžti, kad teikdami savo strateginius pasiūlymus dėl energetikos, valstybių narių atstovai e, rengia ir nacionalinius energetikos ir klimato kaitos planus, e, kurie turi būti naudojami kaip strateginiai dokumentai nacionalinių vyriausybių, kad parengtų e, nacionalinės strategijas dėl energetinio perėjimų, turi būti sąsaja ir su darbo vietomis ir įgūdžiais numatyta, taigi jums leidus. Uh, Norėčiau šiek tiek konkrečiau pakalbėti, dabar pateikti pavyzdį, apie kurį man papasakojo mano kolega, kolegė e, e, Kurina. Ji man aiškino, kad tarnybos rengia veiksmingo energijos vartojimo priemonių paramos e, planą, bet nepasisekė dėl to paprasčiausiai, kad buvo nepakankamai patyrusių darbuotojų, kurie galėtų įdėkti naujasias technologijas. Taigi galiausiai tą programą reikėjo paversti programą, kuri e, pirmiausia padėtų įgyti tuos įgūdžius, o po to um, galima būtų panaudoti naujai apmokytus darbuotojus, um, kad jie įdėktų visas tas uh, naujasias technologijas. Kokį vaidmenį čia gali atlikti ES fondai, remiant energetinį perėjimą ir darbo vietų ir įgūdžių darbo atvarkės įgyvendinimą? Tai labai e, svarbu e, įgyventinant energetikos sąjungos e, tikslus, ypač būtų svarbu paminėti Sanklaudos fondą, regionės plėtros fondą, bendroji suma yra 59 milijardai eurų. E, iki 2020 metų ir turi būti apriektos visos energetikos e, sąjungos dimensijos, visos penkios. Sanglaudos e, politikas, sanglaudos fondas yra ne tik finansavimas, nes yra užtikrinama ir regioninė plėtra, ir sanglauda. Uh, Ir visa tai yra labai reikalingi dalykai, norint užtikrinti perėjimą prie mažai CO2 vartojančios ekonomikos. Reikia didinti pajėgumus, teikti techninę pagalbą, kad investicijomis būtų faktiškai prisidedama prie e, tvaraus perėjimo. Pavyzdžiui, per pastarausius metus e, pasiūlėme e, paramą vyriausybėms, kurios dalyjosi žiniomis, patirtimi įgyvendinant įvairius projektus, be to šias lėšas galima investuoti į švietimą, į infrastruktūrą ir E, tas Europos regioninės plėtros fondas galėtų papildyti Europos socialinio fondo lėšas, nes bent jau 1,1 milijardo eurų iš socialinio fondo bus skirta tam, kad būtų tobulinamos mokymo ir švietimo sistemos, kad įgūdžiai būtų pritaikyti naujoms darbo vietoms tokiuose sektoriuose kaip energetika ir aplinkos auga. Taigi, be kita ko siekiama e, remti bendratarpiavimą tarp E, sektorių, e, verslo įmonių, rengti specializacijos strategijas. Žinome, kad daugelį valstybių narių ir regionų prioritetas skiriamas moksliniams tyrimams, inovacijoms, e, tvarios energetikos srityje, mažai CO2 vartojančių technologijų srityje ir siekiama užtikrinti, kad visiems būtų prieinamos naujausios žinios šiuose srityse. Be kita ko, sanglaudos politika padeda nuspėti ir valdyti energetikos perėjimo pasiekmes. Manau, kad visi sutartume, kad tai būtų svarbu visiems regionams, ypač tiems, kurie labai priklausomi nuo iškastinio kūro. Taip pat Vienas iš svarbiausių pavyzdžių yra vadinamasis Junkerio fondas ir jo pirmoji sėkmė e, Norpadekale e, regione. E, dabar jau iš to pavyzdžio matome, kaip galima sėkmingai sujungti struktūrinius fondus su Junkerio investicinių fondų ir tą paramą panaudoti plėtojant mažai CO2 vartojančią ekonomiką regione kaip galima padėti regionui e, renkti atitinkamą politiką ir strategiją, kad būtų e, suvartojama kad išmetama e, mažai CO2 ir kad iki 2050 metų būtų pasiektas nulinis emisijų lygis kaip galima apskritai plėtoti ekonomiką ir tuos pokyčius naudoti tam, kad būtų kovojama su skurdu kūro poreikiu prasme. Manau, kad e, nuodugniau e, galėsime viską aptarti, kai vyks e, diskusija. Bet dar norėčiau kai ką pasakyti dėl socialinio dialogo vaidmens. 2015 metais pats dalyvavau susitikimuose su ES partneriais šioje srityje ir tie susitikimai buvo labai naudingi, taigi ir toliau e, taikysiu tokią praktiką. Buvo nuspręsta, kad aukšto lygio dialogą reikėtų papildyti sektorinėmis iniciatyvomis ir mano neseniai minėtas e, planas turėtų paskatinti socialinius partnerius sektoriuose nagrinėti šiuos klausimus. Na ir galiausiai dėl energetinio skurdo klausimo. Uh, Girdėjome prieš dvi savaitės diskusiją šią temą plenarinėje sesijoje. Buvo pabrėžta, koks svarbus šis klausimas ir Europos parlamentas ragina komisiją labai aktyviai užsimti šią problemą. Be abejo, pritarėme Europos parlamentui ir tikimės, kad galėsime teigiamai uh, ateityje atsakyti į daugelį problemų, ypač energetinio efektyvumo srityje. Dar kartą pirmininkę baigdamas norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti jūsų posėdėje, už galimybę pristatyti jums bendrą ekonominių galimybių ir iššūkių vaizdą susijusi su tokiais projektais kaip energetikos sąjunga. Ačiū. Labai ačiū. Pirmiausia, sutinksiu žodį poniai Sander. Prašom, žodis jums. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Visų pirma, noriu pasakyti, kad aš kalbu pono Kazak vardu. Jis atsiprašo, kad šiandien čia neatvyko, šiandien po pietų. Asmenų, kuriems grėsia skurdas ir socialinė atskirtis skaičius Europoje nuolat auga. Tas skurdas be abejo yra e, neatsiejamas nuo energetinio nesaugumo. Todėl kyla e, klausimas, kaip šią problemą išspręsime. Visų pirma, noriu pasakyti, kad pigesnė energija yra ta, kurios mes nenaudojame. Energijos efektyvumas turėtų būti prioritetas. EPP frakcija E, šiam e, tikslui norėtų e, novatoriškų sprendimų, o ne kažkokių tai kainų kontrolės griežtų privalomų mechanizmų. Mes laikomės nuomonės, kad energetikos ekonomika ir energetinio efektyvumo skatinimas, ypač kalbant apie pastatų energetinį efektyvumą, leistų daugeliu šeimų išbristi iš energetinio skurdo. Lygiai taip pat mes norime, kad valstybės narės padėtų toms šeimoms, kurios nesugeba nesugeba apmokėti energijos sąskaitų. Turėtų būti kuriamos tikslingos ilgalaikės pagalbos priemonės, kurios nebūtinai turi būti finansinės priemonės, nes manome, kad nu, galima rasti ir kitų būdų padėti žmonėms. Pirmiausia, pačius vartotojus e, mokant, šviečiant, tai padėtų iš dalies riboti energijos švaistimą ir paskatintų vartotojus prisitaikyti, pritaikyti savo elgesį e, valdant biudžetą ir nusistatant prioritetus. E, turiu keletą klausimų, iš dalies kai kuriuos jų jau atsakėte. Pirmiausia, kokį vaidmenį Europos komisija galėtų suvaidinti, e, ieškant bendrų praktinių priemonių įgyvendinimo, kaip Europos komisija galvoja, realiai įvykdyti ES mastų kovą su energetiniu nepritekliumi? E, kokiu papildomu priemoniu ketinat imtis gretų, kurias, tų, kurias jau įvardinote? Dar vienas klausimas. Ar Europos fondai skirti padėti patiems e, skurdžiausiems galėtų būti pasitelkti ir šiuo atveju, ar pakanka lėšų? E, Ir galiausiai, gerbiamas komisijos nariai, ar Europos komisija yra atnaujinusi duomenis, pagal kuriuos būtų galima teisingai išsiaiškinti asmenis, asmenų kategorijas, kurios susiduria su energetiniu nepritekliumi. Jeigu tokius duomenis gerai atnaujintume, galėtume tikslingiau nukreipti pagalbą. Baigdama noriu priminti, kad reikia veikti, kad padėtume tiems žmonėms, kurie kenčia, kurie yra išskirti iš visuomenės. Uh, jiems turi būti suteikta e, pritaikyta specifikuota pagalba ir energetikos e, nepriteklius turėtų būti reiškinys, su kuriuo kovotume, kaip ir su socialinė atskirtimi ar su bendru nedarbu. Ačiū. Ačiū. Dar vienas klausimas. Jūta Steinruk, prašom žodžiu. Labai ačiū, gerbiamas komisijos nariai, ačiū, kad atėjote čia. Mums šis renginys, šis susitikimas labai svarbus. Lygiai taip pat e, mums svarbu užtikrinti, kad išliktų toks socialinis ryšys. Užimtumas svarbus ne tik užimtumo komitetui. E, kitur priimti sprendimai taip pat liečia mūsų sritį. Pokyčiai, kurie įvyks energetikos sąjungoje, atsispindės ir žiedinėje ekonomikoje, žaliavų naudojime, o atitinkamai tai įtakos užimtumo lygį ateityje. Jūs kalbėjote apie ekonomikos augimą. To būtų galima pasiekti įtvirtinus energetikos sąjungą. Labai daug kalbėjote apie pramonės interesus, darbuotojų interesai mums yra labai artimi, artima problema. Sakėte, kad Bus pokyčių, naujos darbo vietos bus kuriamos. Dabar man susidaro įspūdis, kad tos darbo vietos ne visuomet bus naujoviškos. Tiesiog kai kurios darbo vietos pasikeis, o kai kurios visiškai išnyks. Mano nuomonė labai svarbu sutelkti dėmesį į kvalifikacijos keitimą, įgūdžių tobulinimą. Turime investuoti į mokyklas, universitetus, mokslinius tyrimus, naujovių kūrimą. Man atrodo, kad Europa uh, E, neveikia taip gerai kaip kiti pasaulio regionai. Kalbant apie mokymasi visą gyvenimą, jis irgi labai svarbus. Aš pati esu iš didelio pramoninio miesto. Chemijos pramonė ten yra e, dominuojanti. Tame mieste labai svarbu mokyti darbuotojus dirbančius toje e, chemijos srityje. Bet lygiai tuo pat metu egzistuoja smulkių įmonių, kurios negali savo darbuotojų tai mokyti. Ar, ar Europos komisija turėtų pasiūlymų, kaip padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad ir jų darbuotojai įgautų įgūdžių, kurie yra reikalingi jiems išlikti darbo rinkoje visą gyvenimą. Kaip rengiatės uh, darbo rinkos pokyčiams? darbo vietų stiliaus pokyčiams. Kalbėjome su ponė Taisen. Praeitą savaitę ji kalbėjo apie atitinkamus įgūdžius. O aš dabar ypač norėčiau pakalbėti apie technologiją. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs taip vertinate socialinius partnerius, aš pati esu iš Vokietijos. Daug pavyzdžių galėtumėm pateikti, gerų pavyzdžių, rodančių, kaip praktiškai e, žmonės prisitaiko prie poreikių. Jūs kalbėjote apie energijos efektyvumą. E, pastangas dedame šioje srityje. Visose Europos regionuose aš išvelgiu potencialų taupyti energiją. E, e, elektros gamyba, pramonės gamyba gali tobulėti. Visai neseniai aš pati savo namus remontavausi ir teko įdarbinti labai daug žmonių. Man pasisekė, nes aš turiu galimybę tiems žmonėms sumokėti, bet ne visi tokių galimybių turi. Ir ne visose Europos valstybėse taip yra. Labai svarbu, kad mes skatintume uh, energijos efektyvumą um, vietos lygmenius, smulkių projektų lygmenių. Ir čia aš pereinu prie Europos savivaldybių. Daug savivaldybių uh, vos beišgyvena, jos naudojasi atgyvenusiomis technologijomis, yra tiek įsiskolinusios, kad nebegali investuoti į tvarius pastatus. Ar turėtumėt kokių pasiūlymų joms? Kalbame apie Europos socialinį fondą, kurį visi jūsų kolegos savo pasisakymuose mini, bet resursųgi nėra be galo daug. Aš tikiuosi, kad ateityje bus įmanoma papildyti socialinį fondą ir jame užteks susidariusių lėšų. Mums labai svarbu, kad kuriamos darbo vietos būtų ilgalaikės. Manau, kad ekonomikos augimas bus žmonėms naudingas tik tada, jeigu jis bus ilgalaikis ir tvarus. Galit pradėti atsakinėti klausimus, o paskui dar gausite. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti abiems parlamentarėms už klausimus. Pane Sander pabrėžė, kokia yra skurdo rizika. Mano nuomonė, e, tą gerokai apsunkino neseniai vykusi ekonomikos krizė. Aš pats rengiau savo valstybės analizę, mes e, apžvelgiam valstybę po valstybės ir dabar galim saugiai pasakyti, kad nėra nei vienos valstybės, kurioje nepritek, energetikos nepriteklius nebūtų problema. Kiekvienai valstybei tai yra rimtas uždavinys. Ir tas faktas, kad daugiau negu 10 procentų europiečių, tai yra daugiau negu 50 milijonų žmonių, e, kurie susiduria su problemomis šildydami savo namus, rodo, kad Nepaisant to, kad tiek daug technologijų 21 amžiui sukurta, sunkumai neišnyko energetikos rytyje. E, man atrodo, kad visiškai aišku, kad reikia spręsti tas problemas ir reikia rasti teisingą pusiausvyrą. Išsiaiškinti, ką mes galėtumėm padaryti Europos lygmenių, o kas įeina į valstybių narių e, kompetenciją. Turėtumėm išsiaiškinti, kai dirbsime su valstybėmis narėmis e, nacionalinės energetikos e, klausimais. Energijos efektyvumas bus tas rytis, e, kurioje valstybės narės turės kurti nacionalinės strategijos, jos pačios turi imtis veiksmų. Kaip galim iš ES padėti? Aš manau, kad bus akcentuojamas energijos efektyvumas. Kaip jūs teisingai pastebėjote, tai yra saugiausias, švariausias, pigiausias e, energijos gavimo būdas. Jeigu energijos efektyvumo, tai yra energijos taupimo projektas bus sėkmingai e, įgyvendintas, nesvarbu, ar tai būtų šeimoje, ar mažoje ar vidutiniai įmoniai, ar stambesniai pramonės įmoniai, poveikis iš karto būtų pajaustas, iš karto būtų sutaupyti pinigai, kurie anksčiau būdavo išleidžiami energijai. Jeigu kalbam apie naujas technologijas, tai žinokime, kad jos e, neretai um, reikalauja gana daug darbinių pastangų. Ką aš noriu pasakyti, neretai vietos mažos ir vidutinės įmonės, vietos darbininkai turi būti pasitelkti. Uh, Viena vertus mes du, dvi problemas išspręstumėm, išgelbėtumėm planetą, sutaupytumėm pinigus, taupydami energiją ir tuo pat metu sukurtumėm darbo vietų savivaldybių lygmenių, nes mažos ir vidutinės įmonės turėtų instaliuoti tas naujas technologijas ir įrenginius, kad mūsų pastatai būtų taupesni energetiniu požiūriu. Ką čia norime pasakyti? Norime, kad būtų žengta vienu žingsniu toliau ir kalbant apie pastatus, nebūtų apsiribuota tik energijos efektyvumu. Šiandien jau yra pakankamai technologijų, kurios leistų sukurti e, išmanius, pažangius pastatus, kurie tarnautų naujiems tikslams 21 amžiuje, e, kai dominuoja duomenų ekonomika. Stambesni pastatai gali ne tik naudoti energiją, bet ją ir gaminti, ir kaupti. Reikia statyti tokius pastatus, kuriuose būtų elektrinių automobilių įkrovikliai. E, E, kuriuose būtų vandenilio naudojimo įranga, e, interneto, bevėlio intereso skleidimo antenos. Tai leistų sukurti tam tikras platformas 21 amžiaus stambiųjų duomenų ekonomikai. E, rudenį mes pateiksime naują energijos efektyvumo paketą ir norime pristatyti atnaujintą peržiūrėtą energijos efektyvumo direktyvą ir pastatų energetinio efektyvumo direktyvą. Norime tai suderinti su mūsų pasiūlymu išmaniam finansavimui išmaniems pastatams, be to e, kalbame apie glaudesnį bendradarbiavimą su vadinamaisiais pažangiais išmaniaisiais miestais, jų merais, regionų vadovais, savivaldybėmis. Siekime sukurti tam tikrą prasme vieno langelio sistemą savivaldybėms ką noriu pasakyti, mūsų e, interneto svetainėje per vieną jungtį būtų galima gauti patarimų, kaip įgyvendinti projektą, kaip gauti finansų, e, kaip sureguliuoti vairiausius teisinius aspektus ir e, komplikacijas kartais, kurios iškyla įgyvendinant energijos efektyvumo planus. Ir tokiu būdu, aš manau, mes galime tiesiog uh, energijos taupimo bangą pakelti visoje Europos Sąjungoje. Jeigu norime ekonomiką pakeisti energetikos srityje, turime investuoti žymiai daugiau pinigų į kokybišką mokymą, išsilavinimą, net sakyčiau, į geresnės gairės jauniems žmonėms. Nesvarbu, kokios uh, uh, mm, srities jie yra, bet jie turi žinoti, kokios bus ateities profesijos, kokie, kokia kvalifikacija pasiteisins per ilgesnį laiką kartu su valstybėmis narėmis, su akademiniu pasauliu, su įmonėmis Europoje galime užkirsti kelią tokiai padėčiai, kurioje dabar esame atsidūrę. Milijonai jaunų žmonių, kartais įgyjusių labai aukšto lygio išsilavinimą, turi kvalifikacijas, kurios nėra paklausios rinkoje. Mes norėtumėm pasinaudoti naują kvalifikacijos darbo atvarkę vadinamojų planų, blueprint, apie kurį aš anksčiau kalbėjau, kad būtų parengta gera analizė ir geros rekomendacijos valstybėms narėms. Koks turėtų būti bendras požiūris, kokia kvalifikacija, kokie įgūdžiai reikalingi, kaip mes tai įdėksime savo švietimo sistemoje, kaip sukursime geresnės sąlygas jauniems žmonėms. Kalbant apie vartotojų apsaugą ir energetinį nepriteklių, reikėtų prisiminti dar vieną svarbę sritį. Ir ponė Steinbruk teikia apie tai klausimą. Norime pasinaudoti pasiūlymu, kuris bus pateiktas iki metų pabaigos. Pasiūlymas dėl naujos elektros rinkos sąrangos. Aktyviems vartotojams žymiai didesnis vaidmuo bus suteikiamas, nes tie aktyvūs vartotojai turės galimybę ne tik gauti geresnės informacijos, bet ir patys valdyti savo energetinį likimą. Jeigu jie nori būti gamintojai ir vartotojai, jiems turi būti leidžiama. Leidžiama tai padaryti. Jeigu jie nori lengvesnių galimybių konkuruoti su energetinė bendrovė, tai turi būti palengvinta. Taip mes e, sudemokratinsime energijos gamybą ir be to vartotojai taps žymiai aktyvesni. Aš manau, kad Tokiu būdu rinka atsiras daugiau konkurencijos ir sukursime geresnės kainas vartotojams. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kas turėtų būti daroma su tomis kvalifikacijomis ar profesijomis, kurios nebėra reikalingos pramonėje ir kurios dinksta. Čia mes turime glaudžiai bendradarbiauti su valstybės narimis ir pasinaudoti Europos socialinių fondų. Ta prasme, kad reikia sukurti politiką, apie kurią vakar su merais diskutavau. diskutavau. Uh, Nans mieste susitikau su uh, Europos miestų vadovais ir mes sakėme, kad reikėtų iš anksto bandyti nuspėti, kokia bus miesto ar regiono pozicija ateityje. Nes dabar dažnai matome, kad miestai ir regionai dažnai gyvena grinai iš uh, tradicinių e, verslo pramonės rušių. Todėl mes turėsim ieškoti naujų e, poreikių, naujų kvalifikacijų, naujų galimybių. E, mokyti žmonės reikia, nesvarbu, ar tie žmonės dar yra mokyklinio amžiaus, ar jau dirbantys žmonės. Jiems turim suteikti antrą galimybę įgyti profesiją, įgyti kvalifikaciją, ypač jeigu jie to nori. Turiu galvoje pirmiausia žmonės, kurie orientuojasi ateities profesijas Jūs pabrėžėte ir vietos savivaldybių reikšmę. Visiškai su jumis sutinku. Jos yra artimiausios piliečiui. Todėl stengiamės sukurti naują bazę, kuri e, būtų pagrista išmanių miestų koncepcija. Džiaugiuosi, kad yra parengtas naujas Amsterdamo paktas, kurį paremė valstybės narės. Ir tam tikrą prasme mes pastebėjome, kad buvo išvengta tam tikros trinties tarp Europos institucijų ir miestų. Valstybės narės dažniausiai pabrėžė, kaip svarbu išlaikyti subsidiarumo principą ir valstybės narės, man atrodo, suvokė, kad šios iniciatyvos turi kilti iš apačios viršų. Savaldybės, miestai turi norėti patys bendradarbiauti, bet tuo pat metu turime sukurti Europos platformą, kurioje tie miestai, regiono atstovai galėtų bendradarbiauti. Tokią platformą mes ir kursime, apie tokią platformą mes ir kalbėsime savo pasiūlymuose. Ir paskutinis pasibėjimas dėl finansavimo. Valstybių biudžetai visur dabar yra riboti. Puikiai žinote, kokia yra Europoje padėtis, puikiai žinote, kokia yra valstybių narių biudžetų būklė. Norėčiau pabrėžti, kad aš labai daug kartų susitikau su vadinamuoju žaliojo bankininkystės sektoriaus atstovais, su pensijų fondais, su finansų pasaulio atstovais, kurie sako, mes valdome trilijonus eurų ir norėtumėm investuoti į vienamasią žaliasias programas, energijos taupimo programas. Mes kaip bankai ne. E, ne, nenorime, nesame e, varžomi poreikio atgauti pelną iš investicijų per artimiausius metus, mes galim palaukti ilgiau. Ir jie neretai yra pasirengę dalintis riziką su kažkuo. Dabar su Junkerio investicijų fondu mes gana sėkmingai išbandome tos pasiūlymus ir jau dabar galiu pasakyti, kad jeigu mums pavyks per tą mechanizmą mobilizuoti daugiau negu 100 milijardų eurų per vienerius metus, tai ta technika ateityje bus pritaikoma dar dažniau ir E, galėsime finansinių išteklių skirti sritims, kurios kuria darbo vietas, leidžia taupyti energiją, kurios leidžia kurti e, taupančius energiją iš, e, iš manius, iš pažangius pastatus. Ačiū. Dėkuoju, žodį suteiksiu ponui Kūku, bet pirmiausia, noriu Jūs informuoti. kad pastaruoju metu vyksta futbolo rungtynės tarp Rusijos ir Slovakijos. Todėl jūs matot, kodėl aš taip jaudinuosi. Ir Slovakija atrodo sekasi geriau. Jie pirmojo 1-0. Slovakai pirmojo, galim paploti. Taigi gavote naują energijos pliūpsnį. Esu įstikinęs, kad ponas Kukinas irgi atkuto. Taigi jūsų nėra tiek daug ir kalbės ponas Kukanas, ponė Blinkevičiūtė, Miešlovieka ir Dominik Marta. Jeigu dar norėtumėte būti įtrauktos į sąrašą, duokite žinę. Aš kalbėsiu slovakų kalbą, taigi labai noriu padėkoti germai pirmininkai ir komisijos nariui. Jūsų informacija nebuvo tiksliai apie futbolo rungtynės. Slovakai pirmąją 2-0. Tai buvo pirmo kelio rezultatai, dabar prasidėjo jau antrasis. Taigi dabar 2-0 pirmajam. Taigi, gerbiamas komisijos nariai, sveikinu atėjusi mūsų posėdį. Mūsų diskusijos apie energijos efektyvumą vyksta jau įvairiose komitetuose AFET, ITRE. Mes irgi svarstome šiuos klausimus dėl tarp regioninių susitarimų energetikos rytyje. Žinoma, kad šios diskusijos kelia ir socialinės dimensijos klausimus. Jūs patys sakėte, kad viskas turi būti remiamas socialinio pereimo modeliu. Mes mūsų komitete nagrinėjame diskriminacijos klausimus, o taip pat ir geresnių sąlygų savarankiškai dirbdantiems asmenims virš 50 metų. Šiemet bus energetikos sąjungos metai, todėl aš norėčiau pasitirauti, kaip bus sprendžiamas vyresniųjų darbuotojų klausimai, kurie nukenčia nuo to perimo prie naujos energetikos. Kaip atsilieps jiems šita situacija? Ir aš labai tikiuosi, komisijos nariai, kad jūs ir toliau sėkmingai spręsite įvairius klausimus šioje srityje, tol, kol e, tasis aktai bus iki galo įgyveninti. Taigi, jums linkiu politinės drąsos. Pane Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė ir e, iš viso širdies e, dėkoju komisijos pirmininko pavaduotojui už e, tai, kad mes galim bendradarbiauti mūsų užimtumo ir socialinių reikalų komitete. Jūs esate vienas labiausiai patyrusių komisarų šioje komisijoje ir esate atsakingas už iš tikrųjų labai svarbę sritį, labai svarbę politinę prasme sritį energetinę sąjungą. Jūs teisingai pastebėjot, kad energetikos politika yra neišvengiamai susijusi su kitom visom likusiom politikom. Ar tai būtų transportas, ar tai būtų žemės ūkis, pramonė ir tiesiogiai veikia žmonių gyvenimus. Kadangi mes šiandien esame e, užimtumo ir socialinių reikalų komitete, aš daugiau susikoncentruosiu į du aspektus. E, ir mano kolegos jau čia minėjo, bet pirmiausia į energetinį skurdą. Ir jūs daug keliaujat po ES valstybės, aš taip pat savo gimtojoj Lietuvoje daug sustikinėjau. Ir vienas iš pagrindinių klausimų susitikimuose su žmonėm būna toks. Mūsų pajamos yra nepakankamos tam, kad mes galėtumėm susimokėti už mūsų būstų šildymą nes tam reikia atiduoti didžiąją dalį gaunamų pajamų. Ar tai būtų pensijos, ar tai būtų atlyginimai. Vadinasi, mes dirbdami tiek Europos parlamente, tiek jūs dirbdami Europos komisijoje, turime per šitą laikotarpį pateikti tam tikrus konkrečius siūlymus, kaip mes įveiksime energetinį skurdą Nes, kaip ir jūs minėjot, virš 10 procentų ES piliečių turi įsiskolinimus už būsto šildymą. Daugiau negu 12 procentų negali palaikyti tinkamos temperatūros būstuose. Jie tiesiog šala. Vadinasi, turim palaikyti tam tikrus siūlymus. Gerbiamas komisarė, aš jūs noriu paklausti tokių dalykų. Pirma, kokia jūsų kaip komisijos nario atsakingo už energetinę politiką nuomonė dėl to, kad žiemos metu nebūtų galima atjungti būtų nuo šildymo, taip sakant, moratoriumą tam tikrą paskelbti atjungimui nuo šildymo sistemų tiem žmonėm, kurie tikrai dėl pernelyg aukštų energetikos kainų negali susimokėti už būsto šildymą. Antras dalykas. Mes kaip tik šiandien rytiniam mūsų užimtumo ir socialinių reikalų komiteto posėdį kalbėjom apie minimalias pajamas ir kreipiamės į komisiją. Jeigu mes neprimsim sprendimo ES mastu dėl tam tikrų minimalių pajamų, energetinio skurdo, mes niekada neįveiksim. Kokia būtų nuomonė jūsų dėl minimalių pajamų įtvirtinimo ES mastu? Ir trečias dalykas. Mes artėjame prie vidurio peržiūros mūsų viso europinio biudžeto, struktūrinių fondų įvairių lėšų. Ar bus jūsų tam tikri siūlymai papildyti būtent tam tikrus europinius fondus tam, kad mes išbristumėm iš to energetinio skurdo. Tai štai tie klausimai, kuriuos norėčiau atsakymų. Ačiū. Pana Jašlovieka. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju komisijos nariai už tai, kad jūs atėjote pakalbėti apie energetinių saugumo klausimus į mūsų komitetą. Šiandieną terorizmas yra įvairių formų. Ir vis dažniau ir dažniau mes keliame klausimą, kaip mes Europoje esame apsaugoti kaip mūsų energetinis tiekimas yra apsaugomas ir kokia yra ES strategija šioje srityje. Dėkoju už visus klausimus ir ypač už pirmininkės geras žinias apie futbolo rungtynes ir, ir pono Kukona rezultato patikslinimą. Taigi, jeigu jūs leisite, aš pirmiausia atsakysiu slovakų kalbą į pirmąjį klausimą. Kągi, buvo užduotas klausimas dėl užimtumo. Kaip e, išlaikyti darbo rinkoje vyresnius nei 50 metų darbuotojus? Taip, klausimas labai svarbus. Aš pats jau virš 50 ir suprantu, kad vis tik dar turiu daug jėgų. Tačiau taip pat suprantu, kad šis sluoksnis turi turėti galimybių prisitaikyti prie naujų technologijų, prie naujų iššūkių. Ir tai ypač pasakytina apie tuos regionus, kurie taip greitai keičiasi, kurie pereina nuo tradicinių verslo modelių prie naujų, kur tradicinės pramonės šakos nyksta. Dėl šitų regionų reikia svarstyti naujus sprendimus, naujus verslo modelius. Reikia kalbėti apie naujus įgūdžius, kvalifikacijas. Turime dirbti visi iš vien, ieškoti, kaip sukurti tokią sistemą, kuri būtų pagrista mokymusi visą gyvenimą. Turime turėti specifinių programų, programų būtent tokio amžiaus gyventojams. Ir tai turi būti praktiškos programos, nes žinome, kad ne visas mokslas ir mokymo programos pasiteisina ir yra veiksmingos tokiamžiaus e, piliečiams. Tiems, kurie siekia naujų kvalifikacijų, jiems reikia padėti, kad jie iš naujo įsidarbintų. Taigi reikia ieškoti tokių iniciatyvų, pasiūl... kurios pasiūlytų konkrečius sprendimus. Tą mes turime daryti komisijai. Ir esu tikras, kad mes dirbsime tą linkmę ir su valstybėmis narėmis tarsimės. Dabar norėčiau atsakyti ponė Blinkevičiūtį. Kaip perimas prie naujos energetikos įtakoja visus mūsų ekonominio gyvenimo aspektus. Taip, tai yra transporto sritis, žemės ūkio sritis, tai yra statybų sektorius, kalnakasyba. Tai yra visos tos sritis, kurių kvalifikaciją dabar reikia keisti, tobulinti. Ir tie šiandienos darbuotojai tikrai susiduria su iššūkiu turėti naujų skaitmeninių įgūdžių. Tai tampa jau jų gyvenimo aprašymo dalimi, jų kvalifikacijų dalimi. Manau, kad Europoje mums sunku dar susitarti, suprasti, ko mums reikia. Kokia yra tų įgūdžių apibrieštis. Mes per dėm esam sudėtingi. Ir mes pasirinkome tris kriterijus, kurie nustatytų energetikos padėtį. Pirmiausia, tai yra pastatų šildymas. Antra, reikia identifikuoti gyventojų klases, kurios turi susimokėti už tas energetikos sąskaitas. Ir trečia, kokiuose pastatuose jie gyvena. Taigi mes e, ieškome susitarimo su valstybėmis narėmis, kad mūsų tas požiūris būtų daug maž vienodas, kad mes suderintume rengiamas priemonės, kad jas tobulintume. Bet dabar dėl šildymo išjungimo tiems jautriems piliečiams. Tai manau, kad čia mes kalbame tikrai apie daug piliečių. Aš net buvau nustebęs, kad net tokioje šalyje kaip Vokietija tiek daug šilumos atjungimų. Tai dabar mes svarstome galimybę, kad elektros e, pramonėje būtų įtvirtintos vartotojų apsaugos nuostatos. kad būtų suvaldyta pasiūla ir paklausa. Žinoma, viskas priklausys nuo to, kaip valstybės prisijungs prie mūsų pozicijos. Aš diskutuodama šio klausimu pateikiu vieną pavyzdį. Kai mes turime kreditą ir kai susidurime su problema, tai žinoma, negalima iš karto konfiskuoti turto, pastato, būsto. Yra juk perinamo laikotarpio priemonės, yra kažkokia pagalba, konsultacijos. Uh, reikia pamėginti padėti asmenims išspręsti problemas. Todėl manau, kad Europoje daugeliu būtų labai naudinga, jeigu būtų taikomas toks pat požiūris, toks, tokios pačios priemonės, įrankis, įrankiai prieš atjungiant elektros tiekimą arba šildymą. Taigi viskas priklausys taip pat nuo to, kaip mūsų valstybės narse bus priminėjami įstatymai, koks bus tas perinimo laikotarpio pobūdis. Bet kai yra problema, tai reikia ieškoti konkrečių sprendimų, kurie padėtų tikriems Europos piliečiams, kad jie tikrai nebūkštų todėl artėjančios žiemos, nes e, tikrai gali būti tokia padėtis, kad tiek elektros, tiek e, tiekimas, tiek šildymas bus išjungtas. Ir dar buvo užduotas vienas ponios klausimas, kurios pavardės aš niekaip neįskaitau, jūs labai toli sėdite, ponė Jašlovėcka. Atrodo, taip reikia tarti jūsų pavardę. Kai kalbame apie energetikos, e, energijos saugumą, Europoje vyko diskusijos jau seniai ir dabar atrodo atėjo laikas, kuomet diskusijas reikia pradėti iš naujo. Aš net norėčiau jas išplėsti. Reikia apsaugoti mūsų tą svarbiausią infrastruktūrą. Jūs žinote, kad kitos šalis, pavyzdžiui, JAF, labai e, rimtai saugo savo infrastruktūros objektus. Europoje valstybės irgi vis rimčiau žvelgia į tą terorizmo grėsmę ir mm, ieško tų bendrų vardiklių, bendro požiūrio, bendrų veiksmų, kaip apsaugoti tą e, energetikos, e, energetikos subjektus. Taigi mes turime užtikrinti, kad tas mūsų energetinis saugumas būtų aukščiausio lygio. Mes taip pat turime diversifikuoti energijos tiekimo šaltinius bei sujungti mūsų Europos tiekimo sistemas. Tai reiškia, kad jeigu yra problema viename regione ar šalyje, tai tų tvirtų planų ir solidarumo dėka mes Europoje galim vienas kitam padėti. Todėl mes ir parengėme pasiūlymą, kai mes e, dar diskutuosime e, dujų tiekimo saugumo planą, tai bus susijęs su regionų plėtros planais, tai būtent tą nuostatą mes taip pat norime įtraukti ir elektros tiekimo e, rinką, kad e, mes galėtume viens kitam padėti tokiais blogais atvejais tiekti elektrą. Tai manau, kad e, tai ir būtų ta rimčiausia garantija, kad įvykus kažkokiam atveju viename Europos krašte iš kito krašto būtų tiekiama elektra ar kiti energijos e, būdai. Dėkuoju, ponas Mata. Marta. Dėkuoju, pirmininkė, germas komisijos vicepirmininkė. Žinoma, žodžiai turi prasme ir kai žodžiai yra parašyti, tai irgi turi prasme. Jūs kalbate apie energetikos sąjungą energijos sąjunga reiškia, kad mes numatome globalių sprendimų. Tarsi bus tas bendras valdymas ir tam tikrą prasme kišimas į valstybių narių politiką. O tai reikš suvereniteto netekimą. Aš labiau norėčiau, kad Europos lygių mes kalbėtume apie mūsų vartojimo energetinį racionalizavimą. Tai nekeltų tiek daug vėjų, taip sakant. Jūs taip pat kalbėjote apie dalinimąsi. Jūs, žinome, patvirtinote, kad viskas gali veikti, jeigu bus bendras sutarimas. Tai yra sutarimas tarp valstybių, regionų, savivaldybių, taip pat įmonių, mažų ir vidutinių įmonių ar atskirų subjektų. Ir tai reiškia, kad e, bus e, toks e, sutarimas, tai žinoma, ir kai bus toksai, tokia paskata susitarti, tai piliečiai ir įsipareigos, pradės iniciatyvą rodyti ir pradės kurti naujas darbo vietas visose sektoriuose. Tai štai yra tarsi parodoma ta morka, masalas, jaukas, kuris turėtų paskatinti piliečius e, imtis iniciatyvos. Jūs kalbėjote apie mokslo e, bendruomenės ir pramonės bendradarbiavimą. Tai tikrai turėtų būti tas variklis rasti naujus energetikos tiekimo būdus, kurie būtų tvarus. Ir labai gaila, kad mūsų Prancūzijos ir tikriausiai visos Europos mokslininkai turi nedaug lėšų. Ir net ir įmonių skiriama, e, skiriamos lėšos moksliniams tyrimams yra nepakankamos. Todėl visi mokslininkai sprunka iš Europos ir bėga į kitas valstybės. Kaip sakė Degolis, mokslininkų e, Prancūzijoje, kurie atliktų tyrimus, galime rasti, bet tokių, kurie iš tiesų būtų protingi, sunkiai randame. Taigi jie sprunka į Australiją, į JAF, į kitas šalis. Jiems reikia suteikti pakankamai išteklių. Aš dabar norėčiau užduoti klausimą iš kitos temos, kurios jūs nepalėtėte. Kaip, ką jūs galvojate apie brandolinę energetiką? Kokia komisijos nuomonė šioje srityje, kokia perspektyva, kokia ateitis ir ar jūs galvojate iš vis šitą projektą užraukti? Thank you, Mr. Fontulis. Dėkuoju, dabar ponas Fontulis. Ačiū pirminkė. Kalbame apie energetiką. Kokius pasiūlymus galėtumėte pateikti šalims, kurios išgyvena ekonominę krizę, kaip antai Graikijai? E, kalbėjote, kad tarybos lygmenių su ministrais įvyko konstruktyvi diskusija. Praeitą žiemą e, buvo e, gana sunki padėtis Graikijoje ir kitą žiemą turės 24 procentais daugiau e, mokėti e, už e, šildymą, už kūrą ir daugelis šeimų netgi negalės pasinaudoti šildymo komunikacijomis, turės deginti medieną, malkas ir tai taip pat nėra labai naudinga aplinkai. Graikijai buvo pritaikytos tam tikros priemonės, jas pritaikė šalis, galingos šalis Europoje, kurios e, paskolino Graikijai e, lėšų pastarųjų metų, taigi kentės, žinoma, mūsų žmonės. Dėkuoju. Dabar e, suteiksiu dar kartą žodį vicepirmininkui, galite atsakyti į kitus pateiktus klausimus ir viską apibendrinti. Ačiū labai pirmininkę. Pirmiausia, ponui Martam atsakysiu. Mano nuomonė, energetikos sąjunga tai projektas, e, kuris nėra nu, susijęs su suverenumo perdavimu. Tai projektas, kuriuo siekiama surinkti visus gerus metodus kalbant apie bendradarbiavimą, žvelgiame į daugelis ryčių, pavyzdžiui, klimato kaitą. Šioje srityje atsakome į klausimus susijusius su energetiniu saugumu, su apsirūpinimu energija ir žinome, kad net ir didžiausiose, labiausiai klestinčiose valstybėse Europoje, e, žinoma, padėtis yra geresnė bet e, reikia užtikrinti bendradarbiavimą visos es e, lygmenių. Tikiu, kad e, jeigu energetikos projektams bus teikiama tokia parama, tai bus e, naudinga, jeigu ji bus teikiama ne tik iš čia, iš Briuselio. Kalbėjausi tik su energetikos ministrais, bet ir su užsienio reikalų ministrais. Taip pat buvau pakviestas e, į NATO pristatyti šį projektą. Mm, teko susitikti ir su socialinių reikalų ir užimtumo ministrais, dalyvau susitikimuose regionų komitete, ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Ir um, atrodo, kad bendras um, vaizdas yra gana teigiamas, tačiau žinau, kad uh, viso to nepakanka, jeigu negausime valstybių narių paramos. Reikia, kad vyktų dialogas su piliečiais ir, pavyzdžiui, Prancūzijoje mane nustebino, kiek daug žmonių atėjo į susitikimą, norėjo pasikalbėti. E, jie pateikė labai daug klausimų, bet tikrai nesulaukiau kokiu nors kritinių pastabų. Žmonės priima šį projektą pakankamai palankiai ir svarbu išnaudoti visas mūsų e, valstybių narių stiprybės ir Europa turi e, sugebėti pademonstruoti, jog gali bendradarbiauti, dirbti e, iš vien. Žinoma, šis projektas kelia ir tam tikrą susirūpinimą, bet reikia viskuo pasirūpinti būtent valstybių narių lygmenių. Taip pat kyla klausimų, kaip galime mm, papildyti vieni, vieni kitų pastangas kaip galime dirbti kartu, kaip galime pasipelnyti iš šio bendradarbiavimo. Dabar tiesiog stengiamės užtikrinti, kad visi gerai suprastume šį projektą keturiais lygmenimis. Dabar dėl Paryžiaus susitarimo yra e, sukurta labai svarbi pasaulio masų sistema. Taip pat teikiame teisėkuros pasiūlymus, kurių tikslas būtų sukurti labai stabilią, tvirtą europinę sistemą vyksta darbas su valstybėmis narėmis, kad būtų parengti um, visuomenės remiami klimato kaitos ir energetikos planai. Taigi uh, ir uh, šis ligmuo labai svarbus, labai svarbu, kad tokie planai būtų parengti ir kad jie būtų tvirti ir kad juose būtų įtvirtintas bendrasis vaizdas susijęs su klimato kaita ir energetika. Žinoma, taip pat reikia dirbti vietos lygmenių su miestais, vietos valdžios institucijomis, kad visi priimami sprendimai būtų remiami ir vietos lygmenių, kad vyktų glaudus bendradarbiavimas. Taigi, Labai pritariu vykstantiems procesams ir kai keliavau po Europą, turiu pripažinti, kad tikrai pajutau, jog šis projektas sulaukė didelės paramos. Norime užtikrinti, kad per gerą bendradarbiavimą galėsime gauti geresnės energijos kainas, užtikrinti geresnį apsirūpinimą energiją, įgyvendinti su klimatu susijusius tikslus e, ir pigiau tai padaryti, rasti atsakymus į jūsų užduotus klausimus kaip e, galima greičiau ir veiksmingiau įgyvendinti inovacijas Europoje ir panašiai. Yra didžiulis mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialas tokiuose vietose kaip silicio slėnyje, bet tiesą sakant, mane maloniai nustebino tai, kad E, turime daugiau patentų dėl naujų technologijų nei silicijos linija jų yra. Taigi turime didžiulį inovacijų ir mokslinių tyrimų potencialą, turime didžiulių protų Europoje ir tiesiog turime užtikrinti, kad e, išgautume kuo daugiau iš viso to potencialo, iš visų inovacijų. Uh, dabar kaip tik rengiama energetikos sąjungos mokslinio tyrimų ir inovacijų strategija, ieškoma priemonių, kaip būtų galima užtikrinti, jog moksliniai tyrimai ir inovacijos būtų plėtojamos visoje Europoje ir diegiamos nacionaliniu lygmeniu. Europoje galioja aiškios taisyklės ir valstybės narės taip pat e, pačios sprendžia, kokį energijos šaltinių mišinį e, norėtų naudoti. Valstybės narės e, gali nuspręsti ir toliau naudoti branduolinę energetiką arba gali nuspręsti toliau jos nebenaudoti dėl saugos ir saugumo sumetimų. Bet kuriuo atveju svarbu e, turėti omenyje, kad galioja aukščiausi standartai ir turime būtinai visi bendradarbiauti. Paskutinis klausimas buvo susijęs su padėtimi Graikijoje. Kelis kartus lankiausi Graikijoje ir manau, kad energetikos sąjunga e, siūlo Graikijai e, didelių galimybių. ir tam pritarė Graikijos vyriausybės įvairių politinių partijų atstovai, su kuriais e, teko susitikti Atenuose, Salonikuose arba čia Briuselėje. Esame dabar energetinėje kryškelėje ir matome didžiulį potencialą plėtoti energetiką nuo Centrinės Azijos iki Europos, apriepiant visus regionus, įskaitant ir Viduržėmio jūros regioną. Be kita ko, daug dėmesio skiriama ir tokiems energijos šaltiniams kaip Saulės energija. Manau, kad bet kuriuo atveju toks projektas bus naudingas visiems ES piliečiams puikiai vis dėlto suprantame, kad turite omenyje ir žinome, kokia didžiulė našta tenka Graikijos piliečiams siekiant įveikti e, Graikijos problemas. Čia vis dėlto turėtume taip pat tikėtis geresnio ir manau visi kartu bendradarbiaudame galėsime įveikti ir e, šią situaciją. Taigi, ponė pirmininkė, jums leidus norėčiau trumpai apibendrinti. Dar kartą norėčiau padėkoti už galimybę dalyvauti posėdėje. Komisija tikrai galvoja apie daugelį dalykų. Šioje srityje siekia kovoti su energetiniu skurdu, spręsti klausimus susijusius su sažiningu požiūriu į tuos uh, kam gali kilti pavojus būti atjungtiems nuo šildymo tinklų. Be abejo, visą tai siejasi ir su mūsų noru užtikrinti, kad kartu su valstybėmis narėmis galėtume užtikrinti pakankamą finansinę paramą. Kartais taip pat labai svarbus politinis dėmesys siekis atitikti naujus įgūdžių poreikius Ir tikiuosi, kad pavyks tuos naujus poreikius įtraukti į visas politikos sritis, parūpinti darbo jėgą pagal atitinkamus įgūdžių poreikius. Ir e, tikiuosi, kad dar šiais metais bus pateikta nemažai mūsų pasiūlymų. Šioje srityje galbūt dar pasikartosime. E, E, tokią diskusiją, aptarsime visus e, pateiksimų pasiūlymų aspektus, pagalvosime apie tai, kaip e, galima daugiau nuveikti tose sritise, kuriuose esu tikras turėsime bendradarbiauti artimiausių metų. Ačiū dar kartą pirminkę. Ačiū labai, kad atvykote į mūsų posėdį, kad atsakėt į tiek klausimų, ponas vicepirminkė. Kaip suprantu, jūsų darbo tvarkėje paprastai daugiausia dėmesio skiriama e, tiems klausimams, e, dėl kurių diskutuojama įtrė komitete, pavyzdžiui, bet e, mūsų komitetui, kuriame lankotės dabar, tai taip pat labai svarbu, nes mums labai rūpi darbo vietos, labai rūpi socialinė darbo tvarkė ir Apie tai taip pat labai svarbu kalbėti energetinio skurdo prasme, nedarbų lygių prasme. Ačiū už mums skirtą laiką ir esu tikra, kad dar grįšime prie šių diskusijų su jumis. Ačiū. Okay, we... Puiku, tada tęsėme mūsų darbotvarkę. Kitas klausimas. Kaip geriausiai išnaudoti darbo vietų kūrimo potencialą mažose ir vidutinėse įmonėse? Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai ponui Krasnodepski. Žodis jums. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, jeigu jūs nieko prieš iš lenkiškai kalbėsiu. Labai trumpai pristatysiu, kokia dabar yra padėtis su pakeitimais. 358 pakeitimai iš viso pateikti. Tai rodo, kad susidomėjimas e, frakcijose ši tema buvo milžiniškas. Gal net per daug didelis tas susidomėjimas buvo. Būtų visai gerai, jeigu tų pakeitimų būtų buvę mažiau. Daugumą pakeitimų pateikė socialdemokratai. O aš norėčiau padėkoti visiems pranešėjams, kurie aktyviai dirbo rengiant šį pranešimą. Jau įvyko keturi šešėlinių pranešėjų posėdžiai. Jau sutarėme kad bus apie 20 kompromisinių pakeitimų, ne iš visi iš jų dar galutinai sureguliuoti, suderinti. Bet aš manau, kad kitą savaitę mums pavyks susitarti dėl beveik visko. Dėl beveik visų kompromisinių. Taigi bendradarbiavimas vyksta labai sklandžiai ir aš manau, kad daugeliu atveju susitarėme, nepriklausomai nuo to, iš kokios frakcijos esame. Mm. Pavyzdžiui, kai kalbam apie pagrindinių problemų, dydį, turiu galvoje problemas, kurios blokuoja mažų ir vidutinių įmonių raidą. Viena iš svarbiausių problemų yra kvalifikuotų specialistų stoka, protų nutekėjimas, teisinės problemos, nesažininga konkurencija, e, lyginant su tarptautinėmis stambiamis korporacijomis – Kartais teksto kalbinės formuluotės skyrėsi. Žinia, tokiais atvejais iškyla prieštaringų tikslų. Viena vertus mes visi norime garantuoti e, kuo geresnės darbo sąlygas darbuotojams, kokybiškesnį darbą, kuris leistų asmeniui tobulėti arba sukurti pačius aukščiausius standartus, tačiau realiai ne visuomet tą galime padaryti ir turime nepamiršti, kad e, mažos ir vidutinės įmonės, jų išlikimas ir plėtra yra vienas iš pagrindinių siekių. Visi mūsų tikslai ir siekiai turi būti įgyvendinti, nes e, konkurencingumo uh, palengvinimas mažoms ir vidutinėms įmonėms yra esminis dalykas. Taip mes galime suderinti e, ir įmonių išlikimo ir darbuotojų apsaugos klausimus. Pirmininkė, kaip jūs žinote, dažnai toks darbas susiveda į lingvistinių formuluočių paieškas, kalbinių formuluočių paieškas. Ir uh, Kartais mes ilgai užsidiskutuojame dėl teksto detalių. Dvi nuomonės norėčiau paminėti, kurias išsakė Regi, Europos komisijos direktoratas. Europos komisija atkreipė dėmesį vieną svarbų dalyką. Nuo pat pradžių egzistuoja skirtumai, gaunant finansinės priemonės Ir biudžeto komitetas patvirtino kitą nuomonę, kurioje dėmesys atkreipiamas į veiksmų orientavimą į regionus. Sakoma, kad region, tai turi būti skirta tiems regionams, kuriuose finansinės priemonės yra neženkliai naudojamos. Matome, kad reikėtų pabandyti išspręsti problemas išplaukiančias iš regionų skirtumų ir verslo modelių tarp mažų ir vidutinių įmonių skirtumą. Mūsų nuomonėje atkreipiamas dėmesys į tai, kad stokoja mažų ir vidutinių įmonių kapitalo. Dėl to iškyla problemų dėl grinųjų pinigų, dėl mokėjimo, dėl sąskaitų apmokėjimo. Taigi, iš esmės mes turėtumėm stengti sumažinti riziką pasitelkdami sanglaudos politiką. Tiek aš ir norėjau pasakyti. Kaip jau sakiau, tikiuosi, kad sugebėsime ateityje kompromisus suderinti ir aš labai norėčiau padėkoti visiems pranešėjams. Tikimės, kad Liepos mėnesį balsuosime ir rugsėjo mėnesį plenarnėme posėdėje galėsime savo darbą visiškai apvainikuoti plenarnio posėdžio balsavime. Ačiū toliau, ponė Klūnė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti pranešėjui už visą padarytą darbą, kaip jis sakė. Procesas netrupas. Dėkuoju ir kitiems šešėliams pranešėjams. Jeigu jis nieko prieš, aš norėčiau pasakyti, kad yra problemų, kurios telpa vieną puslapį, bet yra rimtesnių problemų, tokių kaip parama mažoms ir rytinėms įmonėms. Per klausimus vykusius šiame komitete mes e, girdėjome labai daug e, pamąstymų informacijos apie per daug sudėtingus reglamentus, besidubliuojančius reglamentus labai dažnai tokie terminai yra naudojami ir sakoma, kad tai kenkia mažoms ir rytinėms įmonėms. Ir e, čia vyko klausimas komitete būtent apie tai. Ir mes tada pripažinome, kad reglamentai negali būti panaikinti staiga. Kiekvienas reglamentas yra sukurtas tam tikram tikslui. Tačiau neretai dėl kiekvieno jų problemų išskiria mažoms ir dėms įmonėms. Apskritai finansavimo klausimas, e, lėšų pritraukimas e, yra reikalingas tam, kad būtų skatinamos mokesčių paskatos mažoms ir vidutinėms įmonėms turėtų būti suteiktas lengvesnės mokesnės sąlygos. Kvalifikacijos e, mokymų, kvalifikacijos kelimų gerinimo e, klausimai maži, labai svarbus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Europos komisija prieš dvi savaitės paskelbė skaitmeninių įgūdžių darbo atvarkę. Mūsų nuomonė mažoms ir vidutinėms įmonėms ji bus nepaprastai svarbi nes e, darbuotojai galės gauti reikalingą kvalifikaciją. Dar viena E, bendrosios rinkos, skaitmeninės bendrosios rinkos tema labai aktuali. Visi žinome, kokios problemos čia iškyla. Pranešime apie tai yra kalbama. Bendrai galiu pasakyti, kad kol mes užbaigsime šį pranešimą, aišku, pranešėjas sakė, reikia suderinti labai daug kalbinių problemėlių. Bet togi žinome, kad skirtingose valstybėse narėse uh, E, kitokį dokumentą egzistuoja, mes diskutuodami vieni iš kitų mokomės, tačiau geros valios pakanka ir m, tikimės, kad pavyks pasiekti finišą greit, galbūt Liepos mėnesį, tikimės, kad Liepos mėnesį viską patvirtinsim ir e, nepamirškime, kad reikia sukurti teisingą klimatą, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų klestėti. E, aišku, turime gerbti subsidiarumo klausimus, bet turime rasti teisingą veikimo sąlygų ir turime leisti MVI klestėti. Tai yra sritis, kurioje mes visi galime suvaidinti mums e, tenkantį vaidmenį. Mažos ir vidutinėmis įmonės turi aukti, jos yra mūsų įmonių ekonomikos stuburas, kaip esame daug kartų sakę. Ačiū. Ačiū. Socialdemokratų vardu Lopes Fernandes. Žodis jums. Prezidentą. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti šešėlinio pranešėjo Emilijan Pavel vardu, nes jis negalėjo atvykti šiandien. Būtų gerai, jeigu jis čia būtų, bet dabar aš kalbu jo vardu. Aš kaip mano kolega šešėlinis pranešėjas norėtų padaryti, pirmiausia, noriu padėkoti už tai, kas yra padaryta darybose tarp skirtingų politinių frakcijų. Tai buvo labai sveikintina. Didelis skaičius pakeitimų atėjo iš socialdemokratų frakcijos. Socialdemokratų tikslas pagerinti tekstą, nes mes, e, kaip frakcija, e, mažoms ir vidutinėms įmonėms skiriame nepaprastai daug reikšmės ir norėtumėm pagerinti bei sustiprinti Europos parlamento poziciją, kuri niekada neprieštarauja mūsų siekiams ir tikslams. Jau girdėjome, kad yra labai svarbu sukurti mažoms ir vidutinėms įmonėms reglamentavimo bazę, kuri palengvintų investicijas ir suteiktų, parengtų dirbą ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Esame įsitikinę, kad tai yra raktas į ekonomikos atsigavimą. Ir tokiu būdu mažos ir vidutinės įmonės galės iš tiesų veikti kaip e, lyderės, kuriant kokybiškas darbo vietas. Ta ypač norėtume pabrėžti. Mes ypač galvojame apie žmonės dirbančius tokiuose įmonėse. Nemažai abejonių vis tik tai turime dėl fiskalinių paskatų. Ar jos yra tinkamiausios? Gali būti, kad kai kuriais atvejais jos sukels grėsmę socialiniai apsaugai ir darbuotojų e, darbo kaštams. Todėl mūsų frakcija nori pabrėžti ir akcentuoti, kokia svarbi yra kvalifikacijos kelimo, mokymosi reikšmė. Turi būti gerinamas gebėjimas prisijungti prie darbo rinkos ir joje išlikti. Darbuotojams e, turėtų būti sukurtos galimybės turime kvalifikaciją išnaudoti mažose ir vidinėse įmonėse. Būtent tai mes akcentuojame. Na, nu, paskutinis mano pastebėjimas. Norėtume paaiškinti, kad gali būti, jog tų įmonių konkurencingumas pagerės, jeigu bus sutelktas dėmesys į profesinį mokymą ir kvalifikacijos gerinimą. Ta reikia pabrėžti šiame pranešime. Tokios yra šešėlinio pranešėjo nuomonės bet aš pats savo ruoštų dar norėčiau pridurti vieną pastebėjimą. Būtina sukurti e, bendroje rinkoje sąžininga konkurencija. Tai yra vienintelis būdas teisingai panaudoti e, atitinkamų profesijų nešamą naudą ekonomikos audimui. Čia MVI atlieka nepaprastai svarbu vaidmenį. Ačiū. Martina Tlabajova išaldė frakcijos. Dėkuoju, pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjų už atliekamą darbą. Aš matau, kad pažanga yra, pažanga pasiekime mūsų susitikimuose, pateikėme gerų kompromisų, jie visai neblogai, bent jau dabar atrodo, žinoma, nežinia, kur viskas baigsis, bet e, dabar kol kas situacija gera. Žinoma, čia juokas. Uh, Aš esu patenkinta tais kompromisais, kurie pabrėžia, mano supratimu, keturis svarbius dalykus. Pirmiausia, kviečiamas skatinti verslumą, jaunimo verslumą. Aš jau kelis kartus tai aiškinau, kad verslumas nebūtinai reiškia kurti įmonės. Tai yra tarsi e, elksena, požiūris. Ir tai yra labai svarbu, mes norime, kad jaunimas turėtų daugiau pasitikėjimo, kad jie nebijotų pradėti verslą ir taip pat, kad jie išsaugotų tą ryštą bet kur, bet kokia gyvenimo srityje. Yra Erasmus programa jauniems verslininkams, o taip pat ją turėtų patvirtinti komisija tai valstybės narės. Mano antras svarbus prioritetas - kompromisiniuose kalbama apie dualinio mokymosi e, svarbą kuris prisidėtų prie e, nedarbo sumažinimo. Pritariu pranešėjų, kad kai kuriuose profesijose yra per daug to akademizavimo ir tai tik neprisideda prie darbo vietų kūrimo. Trečias pastebėjimas. Kai mes kalbame apie tą stabilų reguliavimo, e, stabilę reguliavimo bazę, tai tiesa, kad įmonės nori tikrumo, teisi, teisinio tikrumo, kad jos galėtų veikti, vykdyti savo veiklą, tačiau tuo pat metu įmonėms reikia tikslingų priemonių skirtų mažoms ir vidutinėms ir mikro įmonėms, kurios būtų susijusios su darbuotojų mokymais, kvalifikacijos augimais. Taigi, turi būti stabilus ir tvarus tas reglamentavimas. Ir ketvirta, Aš pasiūlyčiau įtraukti e, tekstą apie tai, kaip MVI galėtų sumažinti savo funkcionavimo kaštus įtraukdamos e, skaitmenizavimo principus. Kitaip sakant, jos tokiu būdu galėtų nukreipti savo išteklius į darbo vietų kūrimą. Apie tai mes diskutavimo e, pranešėjų šiandien pranešėjų susitikime. Taigi dar kartą noriu padėkoti Krasnodėpskijui. Dėkoju toliau guoja vardu Silikiotis. Ačiū pirmininkė. Iš pat pradžių noriu padėkoti Krasnodėpskijui už tokį sklandų bendradarbiavimą. Noriu sugrįžti prie to, kas buvo sakyta, kai pirmą kartą diskutavome šį e, pranešimą. Tai yra kokios užimtumo perspektyvos. Aš pateikiau pakeitimus ir labai džiugu, kad e, bendradarbiavant su kitomis e, politinėmis frakcijomis, taip pat su pranešėjais, buvo atsižvelgta ir į kitas naujas idėjas. Mes pateikėme idėjų dėl viešų investicijų į realią ekonomiką ir mes norime kurti stabilę užimtumo aplinką, kuris prisidėtų prie ekonomikos augimo. Taip pat norime, kad ap, būtų apsaugotos darbuotojų ir, ir jų kolektyvinės teisės. Mes taip pat e, minėjome, kokios žalingos ekonomikos augimo ES buvo susijusios su taupimo priemonėmis, kurios sukėlė tiek daug skurdo, nedarbo, buvo pažeistos jų teisės. Tos priemonės, kaip aš sakiau, turėjo žalingos įtakos ir kolektyviniams susitarimams, nes e, pasiekėme istorinius nedarbo e, lygius ES. Mes turime vilties, kad mūsų pakeitimai bus patvirtinti, ypač tie, kuriuose kalbama apie Junker investicinį planą. Tuose regionuose, kurie nukentėjo nuo recesijos, mes matome, kad programos nėra įgyvendinamos. Mat, e, Junkerio plano struktūra labiau pritaikyta privačioms investicijoms, kurios e, yra mažiau rizikingos. Tai reiškia, kad e, investicijos nukreipiamos į kitas šalis. Tokios šalis kaip Graikija ir Kipras, kurios labiausiai nukentėjo nuo taupimo priemonių, nesulaukė jokių investicijų programų, bent jau per pirmosius šešis pastarųjų metų mėnesius. Ir juolap e, to negavo MVI. Investicijos taip pat e, mažos tiek Portugalija, tiek Ispanija. Taigi matome, kad pietų Europos valstybės labiausiai nukentėjo nuo taupimo priemonių ir kur, kuriuose pažeistos darbuotojų teisės, sumažintos algos, taip pat mes jos kenčia ir nuo imigracijos. Tuo tarpu vidurio Europos šalis, Vokietija, gauna labai daug naudos ir e, tas pelnas dėja nusėda privačiose rankose. O šalis dėja neinvestuoja į tas šalis, kuriuose situacija gerėja. Todėl mes manome, kad reikia valstybinės paramos mažam ir vidutiniam verslui, kuris ir yra Europos ekonomikos pagrindas, ypač tose šalyse, kuriuose nedarbas didžiausias. Esame atviri tam dialogui ir labai tikiu, kad išlaikysime tą konstruktyvę dvasę iki to kito pakeitimo pateikimo raundo. Ačiū. Žodį suteiksime poniai Tatjanai Ždanokai. Dėkuoju, aš irgi noriu padėkoti Krasnodėpskijui už tokį konstruktyvų darbą. Mes džiaugiamės tais šelnių pranešėjų sutikimais, pasiektais kompromisais mes patikime 23 pakeitimus, daugiausia dėl darbuotojų atstovavimo ir socialinio dialogo. Tai nėra tokia nusistovėjusi praktika, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse. Taip pat pakeitėme, pateikėme pakeitimą dėl A konstatuojamosios dalies, Mes taip pat norėjome pabrėžti tas kooperatyves įmonės, kurios, e, galima sakyti, buvo atsparios krizės metu ir nenukentėjo nuo darbo vietų mažinimo. Tai bendrai paėmus džiaugiamės vykstančių darbo. Galiu tik tai palinkėti ponui Krasnodėpskijai, o taip pat ir šešėliniams pagaliau parengti tinkamą ir gerą pranešimą. Ačiū. Dėkoju. Dominik Marta. Dėkoju, pirmininkė. Jūs tikrai suvokite, kad man tarsi nepatogu išsakyti mūsų nuomonę, nes mūsų, į mūsų nuomonę net nebuvo atsižvelgta ir jos nebuvo išklausyta šešėlinių pranešėjų susitikime. Taigi pradžioje Žinoma, aš sveikinu ir e, noriu padėkoti pranešėjui Krasnodėpskį už atliekamą darbą. Darbas puikus, o be to e, pranešėjas labai išmintingas. Jisai net pripažino mūsų pakeitimus, kurie ne tik atspindi pranešimo, bet ir kitų pakeitimų dvasę. Taip Aš noriu padėkoti tiems, kurie asmeniškai išreiškė paramą. Aš pirmininkui Hendeliui surašiau laišką, norėdamas paaiškinti šitą situaciją. Ir pirmininkas atsakė, tačiau jisai, man atrodo, nesuprato situacijos. Ir man atrodo, kad aš parašysiu dar vieną laišką. Jisai kalba apie E, kalba apie 674 straipsnį ir 209 straipsnį, kuriuose kalbama apie APP socialistų ir ALDE frakcijų elgesį. 674 straipsnis kalba apie pirmininko pasiūlymą ir pakeitimus, kurie pateikiami po diskusijų pabaigos. Ir jeigu tie pakeitimai susijęs su, kompro, kompromisiniais pakeitimais ir su techninėmis problemomis. Tai iš tiesų visiškai nesusijęs su mano užduoto klausimu, o taip pat 209 straipsnis, tai jis dar linksmėsnis. Pirmininkas sako, kad 14, 15, 16, 34, 160 ir kiti, taip pat 165, 69, 172, 174, apie kurį tik kalbėjau, 176, 178, 100. 49, 184 ir 191 taikomi mutatis mutandis principų e, komiteto posėdžiams. Tai toks yra pirmininko Endelio e, atsakymas. Jisai kelia bejonių. Aš tikriausiai rašysiu naują laišką. Pabaigai noriu nuolankiai atsiprašyti, kadangi koordinavimo darbo grupės posėdėje aš e, išreiškiau mintį, kad reikia parengti e, pranešimą apie e, žuvininkystės klausimus ir dėl ta dėja iniciatyva nebuvo patvirtinti. Praėjus savaitėj komitetui aš pateikiau savo atsiprašymus, tačiau į juos vėl nebuvo atsižvelgta. Man buvo pasakyta, kad e, elgesys yra neatsakingas, nepagarbus. Taip, aš atsiprašiau, bet e, kaip suprasti, kad mūsų frakcija yra neprimama į kompromisų diskusijas. Kaip tos dvi frakcijos, socialdemokratų ir EPP frakcijos, užgožia visas kitas frakcijas ir jos atmeta pasiūlymus dėl komandiruotų darbuotojų be jokių diskusijų ir net šantažuoja kitas mažasias frakcijas, teikdami, kad jeigu jūs mums neleisite dirbti, tai ateityje apskritai jūs nieko negausite. O ką, tai nėra nepakenčiama? Ar tai nėra nekorektiška? Ar tai nėra nepagarbu? Ar tai yra apskritai negarbinga, demokratiška, nedemokratiška? Ačiū. Aš demokratijos vardan leidau jums pabaigti visą nuomonę, bet Supraskite, kad mes diskutuojame apie visai kitus dalykus, tai yra pono Krasnodepski pranešimą ir jūs galėjote prisijungti prie tos diskusijos per koordinatorių posėdį. Aš tenai nedalyvavau, bet ir nebuvau informuota, bet Bet kokiu atveju jūsų komentarus mes supratome, tai buvo pasakyta dėl visai kito pranešimo, o ne dėl šio. Taigi, kaip e, Krasnodėvskis pastebėjo, tvirtinimas e, užimtumo komitete bus e, dokumento 13-14 Liepos, o plenarnė balsuosime rugsėjo mėnesį. Kreipiuosi į pranešėją, ar jis norėtų ką nors pridurti. Mes e, diskutavome dėl šių klausimų, bet žodis, baigiamasis žodis, aišku, jums. Gal jūs norite ką nors pasakyti? Ačiū. Pirmininkė, aš nuoširdžiai dėkoju kolegoms už įsakytas nuomonės, pastabas, komentarus. Jūs tikrai suminėjote tos dalykus, e, kurie jau išriškėjo diskutuojant dėl kompromisų. Tikrai tai yra politika tikrovė, kad e, tam tikros frakcijos viena kitą papildo. Ir, pavyzdžiui, tokios frakcijos kaip ALDE pabrėžia e, verslo interesus, mes jiems galėtume iš dalies priparti, tuo tarpu, pavyzdžiui, kitos frakcijos Noriu pabrėžti socialinius aspektus. Gaunasi labai įdomus rezultatas, nes aš pats atstovauju konservatyvių pažiūrų frakciją, bet kuri socialiai orientuota, susijusi su profsąjungų judėjimais. Tuo pačiu metu mes ir įsipareigojame modernizuoti savo šalį. Taigi jūsų komentarai man net ir asmeniškai buvo įdomus. Bet kai kalbama apie kolegos Marta pastabas, tai man irgi labai gaila, kad kai kurios frakcijos nustumiamos į politinių debatų paribį. Mes turėtume gerbti savo įgaliojimus, gerbti žmonės, kuriuos kurie mus išrinko ir kurių nuomonę mes atstovaujame. Ir kolega iš Prancūzijos turi teisę atstovauti savo rinkėjus ir tą daryti demokratiškai. Iš tiesų dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos ir tos informacijos. Taip, ponė Marta, vyksta dabar kova tarp frakcijų, kurių kuri gaus teisę renkti pranešimą. Ir situacija dar nėra iki galo išspręsta. Aš pati nedalyvavau tame posėdėje, bet mes juk tarpusavį tarsi konkuruojame. Nes turime savo interesų renkti, pažiūrėjau, vieną ar kitą pranešimą. Taigi, ačiū. Dabar tokia pro problemėlė biškelė. Nes dabar mūsų laukia, sakyčiau, įdomiausias darbo atvarkės punktas. Mes keisimės e, nuomonėmis su komisijos nariu Oettingeriu dėl um, skaitmeninės darbo atvarkės poveikio. Tačiau E, dar mūsų laukia bemaž 40 minučių. Tai ką mums sekretoriatas čia galėtų pasiūlyti? Kaip elgtis? Tikriausiai darysim pertrauką. Kągi, pertraukėlę ir susirinksime pusę šešių. Tikiuosi, kad jūs sugrįšite nes tema tikrai yra susijusi su mūsų interesais. Prieš savaitę vyko seminaras dėl skaitmeninimo, dėl robotų įsigalėjimo ir komiteto narių buvo labai nedaug, tik tai keli. O seminaras buvo labai įdomus, Ir galima sakyti, kad e, šitas pokalbis su komisijos nariu yra tarsi to seminaro tasa. Mes pratesime posėdį pusę šešių ir komisijos narys Oettingeris bus mūsų svečias. Dabar kol kas pertraukėlė.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

Okay, friends, you... Kągi, mėly draugai, galit vėl susėsti. Vėluojam, jau vėlyvą popietę, bet labai džiaugiamės, kad pas mus atėjo komisijos narys Otingeris. Jis turi galimybę pabūti su mumis. Komisijos narys uh, vienas jau ir anksčiau buvo atėjęs, jis kalbėjo apie energetikos sąjungą ir energetikos politiką, jos poveikį darbo rinkai. O jūs mums, man atrodo, esate dar įdomesnis dėl to, kad jūs kalbėsite apie komisijos skaitmeninės darbo atvarkės poveikį už šio komiteto atsakomybės ryčiai. Pirmiausia, užimtumui ir kvalifikacijai. Čia dėkojame, kad jūs atėjot. Suteiksiu iškart jums žodį. Įžangai. Frau Vorsitz. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Ponios ir ponai, ačiū, kad mane pasikvietėt. Ir taip pat aš Jums dėkoju kaip komitetui už tai, kad e, rengiate pranešimus, kurie remia mūsų darbą skaitmeninės darbo atvarkės klausimų ir tai darėte per pastarusius kelias mėnesius. Mes dabar išgyvenam skaitmeninę revoliuciją. Ji turės toli siekiančių padarinių visoms ekonomikos ir visuomenės rytims. Paties sektoriaus revoliucija jau kaip ir praėjo. Kalbu apie uh, techninės įrangos e, sukūrimą, e, prietaisų sukūrimą, įrenginių sukūrimą. Ir šiais laikais skaitminėje pasaulyje vyksta pokyčiai e, pačiame sektoriuje. Tačiau tai turės e, padarinių ir kitoms ekonomikos ir visuomenės dalims. Filmų sektorius tapo visiškai skaitmeniniu E, filmų kuriejai, e, aktoriai su tuo susidūrė. Žiniasklaida tapo skaitmeninė, galite apie tai pasikalbėti su žurnalistais. Dabar labai daug dėmesio skiriama internetiniams dienoraščiams, o žurnalisto darbo diena niekad nebesibaigia. Žurnalistas neturi išeiginių. Anksčiau žurnalistai šeštadieniais nedirbdavo nes sekmadieniais laikraščiai neišeidavo, bet dabar jau viskas yra internete. Ir per internetą mes viską susirandam. Apie sporto įvykius, teroristinius išpolius. Viskas susijęs su tempu. Pranešimo tempai padidėjo. Fenomenalus tempų padidėjimas. Kartais ir kokybė padidėjo. E, kino žiniasklaidos, bankininkystės, draudimo sektoriai dabar tapo skaitmeniniais. Automobilių sektorius, automobilių naudojimas keliuose tapo skaitmeninis. Mobilumo paslaugų organizavimas taip pat yra skaitmeninis. Viešbučių užsisakymas vyksta internetu. Gyvenimo vietos išsinuomojimas vyksta internetu. Visą tai tapo skaitmeninio pasaulio dalimi. Skaitmeninės paslaugos teikiamos tarp valstybių, elektroninė priekyba, internetiniai pirkimai ir daug kitų dalykų taip vyksta. Mes įsivaizduojam, kad daugiau negu 90 procentų visų produktų, gamybos būdų ir darbo vietų po penkerių ar penkiolikos metų taps skaitmeniniai. Tai reikš milžiniškus pokyčius visiems darbdaviams ir darbuotojams. Vokietijoje šiuo metu labai daug kalbama apie pramonę, kuri atsidūrė nulinėme taške. Manau, kad mes išgyvename ketvirtąją revoliuciją ekonomikoje ir darbo pasaulyje. Tačiau pramonės nepakanka. Nekalbama tik apie gamybos pusę. Kalbama apie amatus, knygas, visą eilę paslaugų. Kalbam apie darbo pasaulį. Kalbame apie darbą 4.0, visuomenę 4.0. Jūs, parlamentas, savo ataskaitose sakote, kad Europos komisija rodo kelią į priekį ir bando sukurti e, proceso eigą, kad būtų kuo mažiau pralaiminčių, kad būtų prikurta darbo vietų, kad stiprėtų ekonomika. kad darbuotojams būtų atnešta nauda taip pat. Kai pereisime į kito amžiaus darbo pasaulį, kalbėsime apie mobilų darbo, apie mobilę darbo rinką. Kiekvienais metais apie 160 tūkstančių darbo vietų informacijos technologijų specialistams bus sukūriama papildomai prie to, kas jau dabar egzistuoja šiame sektorėje. Jeigu pažvelgtumėm į tą augimą, į informacijos technologijų specialistų darbo vietų kilimą, neišvengiamai turėtumėt pagalvoti apie uh, taip pat ir uh, ir apie iškritimo mastus. Milijonų informacijos technologijos specialistams reikės, tačiau nemažai žmonių ir liks be darbo. Mes esame daug kartų analizavę esamas, esamą padėtį universitetuose, institutuose, valstybėse narėse. E, nėra pakankamai studentų, toli gražu ne. Universitetų kūrimas be abejo nėra ES kompetencijos klausimas. Ką mes galim padaryti? Mes galim tik tai sukurti pagrindų sustarimus su valstybėmis narėmis ir paprašyti, kad valstybės narės įsteigtų tokius fakultetus, universitetinės galimybės organizuoti ir finansuoti tokius, tokį išsilavinimą, tokį profesinį ūkdymą. Jeigu organizuojamas viešas konkursas skaitmeninėms paslaugoms ir jį laimi Junktinės Amerikos valstijos ar Pietų Koreja, tai turim kaltinti rinkos jėgų sąveiką. Tačiau jeigu mes pralaimim sutartis tik todėl, kad Europoje negalim to darbo atlikti, nes nepakanka specialistų, tai e, reiškia regresiją. Antras dalykas. Greta informacijos technologijų specialistų turime prisiminti, kad mūsų ekonomikos ir visuomenės skaitmenėjimas reikš, kad beveik kiekvienam darbuotojui reikės tokių specialių e, skaitmeninių įgūdžių ir specialaus pasirengimo. Pereidami iš analogiško pasaulio į skaitmeninį pasaulį, turėsime užtikrinti, kad darbuotojai būtų deramai kvalifikuoti, jiems turėsime padėti, kad pasikeisumės kitaip jie praras darbą, praras pajamas. nes e, jie visiškai taps nekvalifikuoti. Taigi švietimas ir profesinis ūkdymas čia yra svarbiausi. Nuolat vyksta dialogas su profesinėmis sąjungomis ir darbdaviais. Jie yra mūsų socialiniai partneriai. Ir aš tą temą didelę dalimi su jais sutinku. Labai svarbu suteikti deramą išsilavinimą. Daug kas jau yra padaryta, bet padaryti reikia dar daugiau. Be to, mes turime informuoti darbdavius, darbuotojus atsiprašau, kad jie pasiūlymus turi priimti pačių savo labui. Kai kalbame apie pagrindinius skaitmenius įgūdžius, labai svarbu, kad uh, suvokti, kad jie tarnauja ne tik darbuotojams, bet ir darbdaviams, e, generaliniams direktoriams, valdybos nariams, individualiai dirbantiems žmonėms, laisvai samdomiems žmonėms, komisijos nariams tai yra svarbu, priežiūros valdybų vadovams. Noriu pasakyti, kad mums visiems reikia pagrindinių skaitmeninių įgūdžių. Tai nereiškia, kad mes visi turime uh, sugebėti kurti programinę įrangą arba kurti prietaikas. Mes turime suvokti, kaip duomenys gali būti išsaugoti, kaip tuos duomenys rasti, kaip juos e, apsaugoti. Bendras duomenų apsaugos reglamentas priimtas prieš du mėnesius kalba apie kibernetinio saugumo disciplinimą, apie E, programinės techninės įrangos apsaugojimą, apie šnipinėjimą, duomenų vogimą, mūsų pačių privatumo apsaugojimą, ką mes patys galim padaryti. Tai yra pagrindiniai įgūdžiai, kuriuos kiekvienas turi turėti. Kiekvienas ekonomikos sektorius, kiekvienas darbo prašymas turi minėti šiuos įgūdžius. Mano paslaugų tarnybos prieš kelias dienas paskelbė komunikatą apie skaitmeninio pasaulio raidą. Skaitmeninė sritis, skaitmeninio ugdymo ir išsilavinimo reikšmė yra aptarti tame, tome komunikate. Tuo pagrindu imsimės ir tolesnių žingsnių. Skaitmenėjimas reiškia daugelį mūsų visuomenės gyvenimo sričių, kad pasikeis visos vertybės - saugojimas, gamyba, komunikacija iš aparato į aparatas, tarp aparatų, verslo su uh, vartotojų, verslo su verslu ryšiai, produktų aptarnavimas visame pasaulyje. Viską apie visą e, gamybos grandinė bus apimta nuo automobilio su, su, su projektavimo iki jo gamybos. Viskas gali būti padaryta skaitmeninėje erdvėje dabar. Pabai. Būtų galima sakyti, kad lengviausia būtų sukurti Europos teisės aktą, kuris draudžia duomenis. Bet duomenys yra skaitmeninės ekonomikos alyva. skaitmeninė ekonomika nebegalėtų plėstis, jeigu duomenų nebeliktų. Bet mes to negalim padaryti. Mūsų vaikai, mūsų anūkai jau yra skaitmeniniai. Jie yra gimtakalbiai skaitmenininkai, sakyčiau. Jie naudojasi socialinę žiniasklaidą, jie naudojasi visokiausiamis skaitmeninėmis paslaugomis ir žavisi tuo naujų pasauliu. Turime dirbti su vyresniais darbuotojais ir švelninti jų būkštavimus. Pažiūrėkim, ką reikia įrašyti į kolektyvinės sutartis – dėl darbuotojų apsaugos, turime galvoti apie specialius uždavinius, kurie turi būti finansuojami darbdavių, valstybių narių. Pagalvokime, kaip galėsime užtikrinti, kad žmogaus darbo pobūdžio pasikeitimas nereikštų pajamų praradimo. Žmonės turi sugebėti išlaikyti tą patį statusą visuomenėje ir net pažengti į priekį. Dabar jau daug metų turė, turime didelę koaliciją. Tai yra nacionalinė priemonė, kur taikoma 14 valstybių narių. Be kita ko, ten kalbama ir apie skaitmenius įgūdžius bei darbo vietas. Tuo pagrindu norime ir dirbti, norime suteikti galimybių nuolatiniam mokymuisi, norime įtraukti švietimo sektorių, socialinius partnerius ir prekybos srities operatorius. Šių metų pabaigoje bus apibriežti aiškus tikslai. Be to, reikia nacionalinių regionių strategijų. Skaitmenėjimo dinamika – turi būti užtikrinta. Pažvelkime į partnerius Amerikoje. Jie nori e, savo pranašumą šioje srityje paversti kapitalu. Pažvelkime į Kiniją, kuri kopijuoja amerikiečius. Matydami šios reiškinius rūt mes pagristai bijome, bet aš tikiu mūsų darbuotojų ir darbdavių kūrybiškumu, mūsų verslininkų kūrybiškumu. Aš manau, kad jie yra pakankamai stiprus. Jeigu egzistuoja vidaus rinka, jeigu yra sukurti standartai, jeigu nustatyta mokymosi, nuolatinio mokymosi bazė, jeigu turime sukūrę būtiniausią infrastruktūrą, tai mes viską ir galėsim padaryti. Ir tai yra mano paskutinis pastebėjimas. Mes panaikinsim geografinį blokavimą, nes mums rūpi e, vietos teritorijos. Mums rūpi tos Europos dalis, kurios e, nėra padengtos interneto tinklu. Norime tas spragas pašalinti. Nebus sukurta jokių darbo vietų tuose tuščiose erdvėse. Taigi, kalbant apie investicijas į gamiklas, į naujas e, pramoninės, naujus pramoninius objektus, turime suprasti, kad neužtenka tik gerinti kelių ar geležinkelių infrastruktūrą. Skaitmeninė infrastruktūra bus brangesnė, e, svarbesnė negu bet kas kitas. Turime panaikinti skaitmeninį atotrūkį. Ir tas atotrukis gali susidaryti, jeigu trūks įgūdžių. Jeigu taip ir yra, tai yra todėl, kad kai kurie turi prieigą prie interneto, kiti ne. Mes turime vengti tokio spragų skaitmeninėme žemėlapyje ir tai yra Junkerio plano dalis. Tai yra mano darbo dalis. Mes turime žvelgti toliau, ne tik į 20-uosius. Turime žvelgti ne tik į 25-uosius metus. Kokybė, greitis, galimybės kokios infrastruktūros mums reikia. Ir mes kalbame apie fiksuoto e, interneto galimybės, apie duomenų perdavimą ir darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse. Dėkoju. Pradėsime nuo klausimų. Žodis Venui Šulcijui. gerbiamas komisijos nariai. EPP frakcijos vardu norėčiau padėkoti, kad jūs atėjote į mūsų komitetą. Darbo rinkos skaitminėjimas yra įprasta diskusijų tema mūsų komitete, bet nėra net nei vieno pranešimo, kuriame nebūtų nepaminėtas šitas uh, klausimas. Taigi skaitmenėjimas e, vaidina svarbu vaidmenį. Ir labai svarbu, kad jūs atvykote padiskutuoti šio klausimu su mumis. Laikas tinkamas. Praeitą savaitę Strasbūrė mes e, kalbėjome apie naujų įgūdžių darbo atvarkę. Kalbėjome su komisijos nare Marian Tyson. Ir pažvelgus į aptartas temas, tai aiškėja, kad balandžio 10 dieną skaitminėjimo klausimai buvo iškelti ne kartą ir netgi daug kartų. Jūs kalbėjote apie naujus įgūdžius, kvalifikacijas ir skaitminėjimas yra vienas iš jų. Mes kaip EPP frakcija manome, kad mūsų komitetui, mūsų frakcijai šie klausimai bus svarbus per artimiausius mėnesius ar net metus. Mes matome, kaip skinasi kelią šitas skaitmenėjimas ir mes turėtume galbūt procesą suvaldyti ir pasinaudoti teikiamomis galimybėmis. Galime skatinti hybridinės profesijas, kurios būtų siejamos su skaitmenėjimu. Nes priešingų atveju tas pro profesijų plėtojimas jis yra neįmanomas. Turime siekti, kad žmonės galėtų turėti naudos iš to skaitmenėjimo. Turime tuo pasinaudoti, sudėkti galimybės. Patirti, kad e, tai ne grėsmė, o gyvenimo šansas. Mes e, diskutavome, ar tas skaitminėjimas yra kažkoks pavojus, rizika. Sakyčiau, teiginys klaidingas. Mes tikrai negalime nuspręsti, ar reikės ar nereikės skaitminėjimo. Jis tiesiog egzistuoja ir mes turime pasinaudoti galimybėmis ir e, atverti tas galimybės piliečiams. Ir taip pat pasinaudoti per kolektyvinius susitarimus. Jūs taip pat kalbėjote, kad labai svarbu nepadalinti visuomenės į skaitmeninę prasme įsilavinusią ir skaitmeninę prasme neišsilavinusią. reikia žvelgti į mūsų profesinių sąjungų vykdomą politiką. Turiu klausimą. Jūs taip pat minėjote bendradarbiavimą su valstybėmis narmis. Jūs e, sakėte, kad mes galime tęsti diskusijas, apsibriežti tikslus, bet norėčiau, kad e, į dalyką pažiūrėtume giliau. Kaip jūs įsivaizduojate Junkerio komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą, nes tas skaitmenėjimas valstybėse narėse suprantamas nevienodai. Ir ką Jūs pasakytumėte apie tuos jaunus piliečius, kurie nėra skaitmeninė prasme įsilavinime? Kaip įveikti tas kliūtis, kaip pasiūlyti tą pradinį išsilavinimą, kompetencijas, įgūdžius, kaip tuos žmonės įtraukti. Dėkoju, Jūta Štaidung. Dėkoju, gerbiamas komisijos nariai. Tikrai palaikau jūsų nuomonę, kad bendra skaitmininė rinka mums yra galimybė. Bet ta galimybė bus reali, jeigu mes aiškiai apibriešime veikimo sąlygas, nustatysime, jas ir reglamentuosime. Žinau, kad jūs susipažinote su šito pranešimu ir mes patys buvome prelegentai tose diskusijose ir komisija tą bendrąją skaitmeninę rinką mato pro techninę, technologinę pusę, tačiau mes norime sukurti sąlygas mokymams, užimtumui ir taip pat pagėdavome, kad e, tos matytos taisyklės veiktų. Mes e, tos iššūkius suprantame ne tik iš savo valstybių bokšto. Tai taip pat yra ir ateities žaliava. Tai yra ar būsimųjų kartų pamatas. Ir mm, aš tik manau, kad komisija turėtų taip pat pasitikėti ir valstybėmis narėmis, ir stiprinti tą bendradarbiavimą, nes jeigu mes praleisime šią brogą, tai bus blogai. Jūs kalbėjote apie Kiniją, apie JAV, kiek daug investicijų tose šalise į skaitmenimą, į mokymus, į įgūdžių kėlimą. Jų tikslai gerokai aukštesni. Žinoma, daugelis darbuotojų nori kelti savo kvalifikaciją, tačiau antra vertus turime suprasti, kad daugelis veiksmų gali ir būti labai brangiai atseinantis visuomeniai, nes mes e, matome, kad skaitmeninimas e, reiškia, jog atsiranda daug nesaugių darbo vietų. Žmonės nebeturi socialinės apsaugos garantijų ir tos darbo vietos tampa nesaugios. Mm, reikia pagalbos iš Europos. Nes e, jeigu, pavyzdžiui, darbuotojai dirba įmonės, jie turi socialinę apsaugą, bet jeigu jie yra savarankiškai dirbantis, tai jie nebegauna tos socialinės apsaugos. Taigi reikia žvelgti į tą socialinio apsaugos sistemų visumą ir ieškoti darbo darbuotojų apsaugos priemonių. Ir tos priemonės turėtų būti suderintos, eiti ranka rankon su skaitmeninimu. Jeigu vyks tokia žiauri konkurencija, nebeliks vietos ir mūsų reglamentavimui. Turime neatskirti tų savarankiškai arba laisvai samdomų darbuotojų. Nes paprastai įmonėse dirbantis asmenys yra atstovaujami profsąjungų, gali pasinaudoti įvairiomis paslaugomis. Tai aš pati esu iš Ludvigs Hafeno ir galiu pasakyti, kad e, labai nesunku pastebėti, kad darbo jėga tampa vis labiau kvalifikuota. Tuo tarpu mažose ir vidutinėse įmonėse situacija yra kitokia. Reikia jas paremti, kad ir jos galėtų dalyvauti tame įmonių darbuotojų įgūdžių kelimo procese. Nepamirškime, kad tai ne tik techninės žinios. Žmonėms, darbuotojams reikia ir socialinių kompetencijų kaip dirbti su naujomis medijomis, priemonėmis, kaip pasinaudoti kūrybiškumu. Jūs e, kalbėjote apie žurnalistus, kurie dirba ištisą parą, kadangi informacijos rautai nesustoja. Mes puikiai žinome, kaip greitai yra skleidžiama informacija. Žmonės net ir galiausiai nebemoka atsirinkti pelų nuo grūdų. Žinoma, reikės tam tikro procesų suvaldymo, bet akivaizdu, kad tos darbo vietos mažiau ar daugiau taps priklausomos nuo to kūrybiškumo ir kompetencijų. Taip, tų kompetencijų 21-ame amžiuje reikia, tačiau reikia ir socialinių e, įgūdžių. Taigi klausimų aš kaip ir neturėčiau. Dėkuoju, ponė Cimer. Aš irgi norėčiau padėkoti komisijos nariui už tai, kad jūs pasidalinote su mumis savo mintimis. Pritarčiau, kad mums reikia rasti tikslą, kurio link judėtume. Yra įvairiausių fantastikos e, įvaizdžių, kuriais mes galėtume pasinaudoti, tačiau žinoma, tų tikslų mes tada nepasieksime. Mes turime formuoti tą perėjimą prie skaitmeninės rinkos. Turime pasiruošti, parengti mokymus, e, mokymo kursus universitetuose, švietimo sistemoje. Taip, viena vertus turime nemažai naujų darbo vietų, kurios yra visiškai skaitmenizuotos. Tačiau PricewaterhouseCooper atliktas tyrimas sako, kad e, iki 2030 metų ypač priekyboje, pramonėje ir gamyboje bus prarasta apie 130 milijonų darbo vietų. Taigi, kaip e, išspręsti tuos prieštaravimus? Reikia labai daug kvalifikuotų darbuotojų, bet antra vertus, žmonės dirba tokiuose pramonės šakose, kurios nyksta. Ar reiškia, kad tie darbuotojai turės pasikeisti, pereiti į kitą e, komandos pusę, kad gautų pensijas. Taip mes žvelgiame į universitetus, į naujas programas, bet ne, negalime nematyti ir to potencialo, kurį įkūnė būtent e, tie darbuotojų išnykstančių ekonomikos šakų. Taigi reikia mums jau dabar pradėti tą dalyką, nes jau procesas prasidėjo gerokai anksčiau nei dabar. Tai yra pirmasis mano pastebėjimas. Toliau buvo kalbėta apie mokymus, kvalifikacijos kelimus. Valstybėms narėms tikrai stinga rekomendacijų. Man atrodo, kad mums reikia sumokėti darbdaviams už pasiūlymus, pasiūlomus mokymus, nes dažnai jie negali surenkti tokių mokymų savo iniciatyvą. Taip pat e, buvo kalbėta apie elektroninę priekybą, logistiką, apie pašto dėžutės įmonės, apie socialinį dempingą, apie darbuotojų komandiravimą bei įmonės būstinės pakeitimą. Tai mano klausimas čia būtų toks. Kokie vyksta pokyčiai mūsų visuomenėje? Pažvelkime į tą visą platesnį vaizdą, apie kurį jūs kalbėjote. Ar galėtume čia mes kalbėti apie darbo valandas? Kalbėti ne apie tai, kad jas reikia pailginti, bet e, nepamirškime, kad yra ir didesnis našumas, kuris atsiras su technologijomis. Tai galbūt reiks tas valandas mažinti, trumpinti darbo valandas, kurios galbūt taps motivacija darbuotojams e, įveikti naujus iššūkius. Nes jie puikiai žinos, kad jų darbo valandos yra trumpesnės ir tuo pat metu jie bus garantuoti, kad e, pagrindiniai jų poreikiai bus patenkinti. Taigi reikia žvelgti plačiau. Dabar sutiksime galimybę dar penkiems e, parlamento nariams. Prašau klausimus užduoti glaustai, nes nebeliks laiko atsakymams, nes yra numatytas vertimas iki tam tikro e, laiko. Taigi dabar, jeigu norite dar sulaukti ir atsakymų, tai klauskite trumpai. Kalbėsiu labai trumpai ir angliškai, kad e, būtų aišku. Ačiū labai ponui Oettingeriui. Kalbėjote apie vaikus ir anūkus, e, kurie natūraliai suskaitmenėja ir aš priskiriu ir save prie šios e, kartos. E, iš tiesų, skaitmeninė darbo tvarkė nėra susijusi vien tik su technologijomis. Galbūt ne visada iš pradžių tai buvo aišku ir manau, kad e, dar pamatysime jos poveikį visuomeniai, pamatysime, kokį poveikį tai darys tam, kaip veikia mūsų demokratija ir apskritai visai visuomeniai. Nenoriu pernelyg gilintis e, į klausimus, kuriuos jau minėjo kiti kolegos. Noriu pakalbėti apie uh, Um, labai konkrečią um, skaitminės atskirties uh, formą, nes jūs apie ją uh, kalbėjote, kalbėjote apie tą uh, skaitmeninį atotrukį. Tik 9 procentai visų um, kuriejų šiame sektoriuje yra moteris ir kai atliekami tyrimai, jeigu moteris ir tai sektoriuje dalyvautų lygiai su vyrais, būtų papildomai užtikrintas 9 milijardų eurų BVP. Taip, pritariu, kad švietimas, mokymas, įgūdžiai šioje srityje labai svarbus, kad moteris galėtų užimti tvirtesnės pozicijas. Ir svarbu būtų spręsti šį klausimą per šią darbo tvarkę. Kartu manau, kad reikia tikslingesnio finansavimo projektų, kad moteris e, įgytų daugiau galimybių tapti verslininkėmis, kad galėtų kurti įmonės ir kad moterų atsirastų daugiau įmonėse, kuriuose jų dabar nepakanka. Manau, kad būtų tikrai labai svarbu šioje darbo tvarkėje numatyti kažką, e, kas leistų praktiškai gyvendinti lyčių lygybę. Dominik Martin. Dėkoju. Pirmininkė, laiko labai nedaug, todėl aš klausimų neužduosiu ir žodį paliksiu mūsų komisijos nariai. Uh, Ačiū dabar žodis Tomui Manui. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū komisijos nariui Oettingeriui už tai, kad labai aiškiai nubrėžė tas uh, sritis, kuriuose jau matome skaitmeninimą arba matysime ateityje. Ir faktiškai esame tarp skirtingų kraštutinumų. Viena vertus jaučiame tam tikrą euforiją, kita vertus e, baimę, nerimą dėl e, suskaitmenėjimo. Ir Kovo pabaigoje lankiausi Silicio e, slėnyje, e, Google, Amazon, kitose bendrovėse ir mačiau savo akimis, kaip ten e, dirbama, kaip ten viskas veikia ir buvo gana įdomi patirtis. Dabar paaiškėjo, kad tik Aš, e, kad e, gana didelė amerikiečių dalis e, dabar gali dirbti tik ne visą darbo dieną. Ir su įvairiais profesoriais, kitais specialistais kalbėjome apie tai, ir kalbėjome apie tam tikrą socialinį modelį, taigi tikrai jau dabar matome, kur visą tai gali mus nuvesti. Todėl reikia ir tam tikrų apsaugos priemonių. Norėčiau, kad komisija užbaigtų standartų rengimo darbą, kad um, apsispręstų dėl tolesnio mokymo, dėl jo poreikio, nes. Iš tiesų galėtume atsižvelgti į JAV patirtį šioje srityje. Manau, kad e, iš tiesų e, ir Europos e, komisija pasimokė nemažai iš tos kitų šalių patirties, kurios yra labiau pažengusios. Euh, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui. Man tikrai taip pat labai malonu dalyvauti šioje diskusijoje, nes matome tikrąją revoliuciją daug e, inovacijų mes nepažįstame, nežinome, kaip e, sujungti įvairius prietaisus, atsiranda įvairiausios naujos kompetencijos, kurių dar kol kas mes nesuprantame. Taigi piliečiai kelia klausimus, jie būkštauja, kad e, yra ta darbo jėgos polarizacija, tai kas pavyzdžiui vyko JAV, kur kai kurios skaitmeninės įmonės E, surinko tuos aukštos kvalifikacijos darbuotojus, o antra vertus yra ta gyventojų dalis, kurie, sakykime, nėra tokie kvalifikuoti ir yra ta baime, kad šitie tas vidurinis sluoksnis liks tarsi neįdarbintas, yra tokia rizika, o jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad reikia sujungti teritorijas, plėsti interneto e, apripti. Aš asmeniškai esu entuziastė, nesu naivuolė. Aš suprantu, kad e, skaitmenėjimas yra didžiulė proga mūsų piliečiams, įmonėms, mūsų regionams, bet reikia investicijų. Investicijų į švietimą. Tai turėtų būti tas pradinis mokymas, tai nėra universitetuose teikiamas mokymas, bet gerokai anksčiau siūlomas e, e, rengimas. Nes, pavyzdžiui, mano regione savivaldybės pačios nusprendė, kad e, šis skaitmenimas bus jų prioritetas ir jos užsibrėžė tikslą padengti internetu visą savo regioną. Taigi, kaip komisija tokiuose investicijose galėtų paremti mūsų regionus? Ačiū labai e, trumpai. E, pirmininkė, norėčiau pateikti tik tris pastabas ir e, klausimus. Pirmiausia, kalbėjote naująją įgūdžių darbo tvarkę, kuri buvo paskelbta uh, birželio 7 dieną ir priimta komisijos. Man šiek tiek neramu, kad tuos naujus įgūdžius turi dėstyti juos turintis mokytojai, dėstytojai ir jie turi užtikrinti būtiną paramą, bet to atitinkamai reikia remti ir mokytojų mokymą rengimą, nes nebeliks mokytojų, kurie galės ateityje dėstyti tokius įgūdžius. Antra, reikia užtikrinti galimybę suderinti asmeninį šeiminį gyvenimą su profesiniu gyvenimu. Čia yra įvairių pavojų ir ponė Sander kalbėjo apie panaš, panašų dalyką. Turėtume teikti paramą įmonėms, kurios suteikia galimybę motinoms, tėvams dirbti iš namų, pasitelkiant technologijas. Europos komisija galėtų užtikrinti tam tikrą paramą tokiams įmonėms. Ir trečia, skaitminės technologijos yra ir galimybė, ir grėsmė. Neseniai buvom supažindinti su informacija apie um, tyrimus, e, kurie rodo, kad e, vaikai internetu gali įsigyti prekes, kurių antraip nebūtų galėję įsigyti. Tarkim, alkoholį, jie, kaip nepilnamečio, alkoholio negali įsigyti parduotuvėje, bet internetu gali puikiai tai padaryti. Taigi, e, technologijos susijusios ir su tam tikrais e, pavojais. Man įdomu sužinoti, kaip e, užtikrinsime, kad internetu nepilnamečiai negalėtų pirkti tam tikrų prekių. Na, buvo pateikta atsakymų, dabar suteiksime žodį vėl komisijos nariui Utingeriui, kad jis galėtų atsakyti. Um, Labai platus klausimų spektras. Kai kas kalbėjo apie mokyklas, universitetus, mokymą, studijas, tolesnį mokymą. Profesinės kvalifikacijas daug kas tai minėjo. Na, esu ambicingas ir kartu realistiškai žiūriu į e, šias problemas per ateinančius keliarius metus. Reikės e, artimiausių metų daugiau lėšų skirti mokykloms, kad jos būtų geriau aprūpintos e, kompiuteriais, kitą įrangą, programinę įrangą. Tai bus būtina ir jau dabar būtina, bet to nedarome. Ir mm, turėdami 15 milijardų eurų per metus biudžetą negalime viso to užtikrinti. Jeigu tai būtų įmanoma, būtinai turėtume tai daryti ir ką aš noriu pasakyti. Mums reikia plataus užmojo tikslų, bet reikia kartu pagalvoti apie tai, ką galima būtų aptarti su merais, su jūsų parlamentų nariais, taip pat ir su mokesčių mokėtojais. Nemanau, kad Europos lygmenių galima bus aprūpinti visas mokyklas ir universitetus reikiamą įrangą. Buvo neseniai parengta ataskaita susijusi su saveikumu, infrastruktūra, darbo vietomis, investicijomis ir moksliniais tyrimais skaitmenėjimo srityje. Tai Bet e, kad valstybės narės darytų pažangą, e, šioje srityje turime galvoti ir apie konkurenciją. Reikia realistiškai vertinti situaciją ir skaitmeniniai įgūdžiai tikrai būtini, būtinai turime juos skatinti ir e, ateityje tai bus itin aktualu. Be to, kai e, pirmininkavo Luksemburgas kartu su 28 e, mokslo ir švietimo ministrais kalbėjome šią temą, buvo paskelbtos kelios ataskaitos apie informacinių technologijų sektorių ir mokymą bei švietimą jame, apie vykdomas programas. Kalbėjome apie atostogas, kurias žmogus gali pasimti iš darbo ir išvykti mokytis Tai labai aktualus klausimas įmonėms nacionalinių lygmenių. E, šioje srityje taip pat galime taikyti tam, tikros, tam tikrus gerosios patirties pavyzdžius, kad galėtume spręsti šias problemas. valstybėse narėse būtina kurti partnerystės ryšius e, su darbdaviais. Dėl mokytojų klausimų, taip, e, labai teisingai pasakyta, dabar daugeliui mokytojų yra 50-60 <clears throat> metų ir tikrai turime pagalvoti apie mokytojų rengimą. Kai pats mokiausi mokykloje, labai gerbiau savo mokytojus, O dabar 18-mečiai atrodo visiškai nesirūpina mokslais, negerbė savo mokytojų, inspiria žvilgsnius į savo iPhone'us ir tiek. Bet e, gali būti ir gerų dalykų. E, pavyzdžiui, jeigu e, Facebook'e tarp draugų yra tavo mokytojas, jeigu kyla kokiu nors problemu su namų darbais, galima į mokytoją kreiptis ir jis padės. Taigi, skaitminėmis priemonėmis galima ir taip naudotis. Kai e, lankiau, e, laikiau egzaminus e, mokykloje, naudojusi kalkulatoriumi. Dabar beveik visose klasėse tikrai galima rasti tokių skaičiuotuvų paprasčiausių ir yra kitų priemonių, galima naudotis Google paieškomis priemonėmis ir mokyklose be abejo visa tai turi būti dėstoma ir pristatoma ir prieinama tam, kad moksleiviai, studentai galėtų pasiruošti darbui, žengimui darbo rinką atitinkamai turi būti rengiami ir nauji mokytojai. Galbūt, jeigu mokytojai būtų labiau pažengę naudojant um, naujasis technologijas, 15-mečiai, 16-mečiai juos labiau gerbtų. Be to, um, reikėtų taip pat daugiau dėmesio skirti žmonėms, kurie gyvena nepalankiomis sąlygomis, E, yra nemažai tokių žmonių ir Junkerio planą norime pritaikyti būtent tam, kad padėtume tokiems e, žmonėms, kad būtų skiriamas tam tikras finansavimas jiems. E, valstybės narės turės visai nedaug prisidėti, kad galima būtų apriepti ir tokias žmonių grupės, kad jie galėtų, pavyzdžiui, mokytis internetu, įgyti kokią nors specialybę kad e, būtų internetu, elektroninėmis priemonėmis ugdomi įvairūs e, įgūdžiai ir manau, kad tai tikrai bus labai naudinga. Būtina pasirūpinti ir e, šią žmonių grupę, kad jie galėtų padaryti pažangą įgyti skaitmeninių įgūdžių. Reikia taip pat vertinti skaitmeninimo poveikį e, įvairiems gyvenimo aspektams, e, siekiant užtikrinti, kad e, jis būtų teigiamas, lankstumas, lankščios darbo valandos. Visą tai turi savo pranašumų, be abejo, bet kalbant apie trūkumus, gali būti taip, kad bus e, galų galia taip, kad e, visi bus prieinami keurą parą ir nebus e, rūpinamas sveikatos klausimais, bus tiesiog siekiama kreiptis į darbuotojus, pavyzdžiui, 24 valandas per parą, e, kadangi jis prieinamas paprasčiausiai elektroninėmis priemonėmis. Ir tai taip pat e, tam tikras trūkumas. Neturėtume pamiršti ir apie konkurenciją. Europos e, lygmenių be kitako. Geriausiai galės konkuruoti tie, kas sekmadienį ryte po ranka turės kokią nors programėlę, per kurią galės atsiliepti, būti prieinami, dirbti. Reikia vis dėlto išlaikyti tam tikrus standartus. Kuo labiau turime juos didinti, gerinti gyvenimo kokybę ir kartu didinti lankstumą, nes būtent taip galime užtikrinti, kad naujos uh, paslaugos, naujos technologijos bus sėkmingai įgyvendintos ir bus naudingos. Dėl skaitmenio mokymo klausimo be abejo reikėtų visų pirma galvoti apie vartotojus, apie protingą paužiūrį į tai, kas prieinama, kuo galima pasinaudoti reikia mm, įsiauklėti demokratinių požiūrių. Dabar viskas e, ranka pasiekiama, žinios apie sportą, žinios apie muziką, viskas keičiasi ir e, turime visiems žmonėms parodyti, kokią e, galimybę susipažinti su visą tą informaciją, skaityti interneto dienoraščius, uh, žiūrėti e, YouTube ir e, kitus e, interneto kanalus. Galima nubrėžti tam tikras gairias, kuris būtų naudingos. Skaitmeninė informacija dabar yra labai įvairi ir jeigu norime užtikrinti kokybę, demokratiją, išvengti neapykantą kurstančių kalbų, uh, smurto prieš moteris, prieš mažumas. Jeigu norime to išvengti, jeigu norime užtikrinti kokybę per elektroninės priemonės ir atgrasyti nuo teroristinių išpolių, turime elgtis labai atsargiai ir atsakingai, kad visa tai, kas skelbiama internetu, būtų kažkaip kontroliuojama turinio prasme. Tai nėra cenzūra, bet e, turi būti tam tikros garantijos, tam tikra apsauga. Jeigu mm, kurstama neapykanta, jeigu raginama imtis e, smurtinių veiksmų, tokia informacija turi būti ištrinama. Jei reikia užkirsti kelią ir bendroje rinkoje Europos lygmenių galime tai padaryti, kad e, užtikrintume, jog tokių standartų būtų laikomasi. Darstellerin, die jetzt nicht mehr da ist, dass die Zahl der weiblichen Taip pat e, buvo pateiktas klausimas dėl moterų skaičiaus e, informacinių technologijų sektoriuje. E, parlamento nari, kuri pateikė šį klausimą, jau išėjo, bet iš tiesų moterų dirbančių šiame sektoriuje labai nedaug ir tai šokiruoja. Čia tikrai labai didelis moterų ir vyrų skaičiaus atotrukis. Uh, Šioje srityje labai nedaug moterų, labai nedaug moterų studijuoja elektroniką ir e, kitus susijusius dalykus. Manau, kad mokyklose 13-14 metų mergaitės turėtume skatinti rinktis e, šią studijų kryptį. E, labai tikslingai tai daroma pagal Startup Europe e, programą. Būtent tai siekiame sutelkti dėmesį pagal ją amerikiečiai yra labai geras pavyzdys. Hewlett Packard, Facebook, e, kitos e, bendrovės e, reguliariai rodo mums pavyzdį, nes šių bendrovių vadovės valdybos narės dažnai būna moteris kurios e, dėl savo puikių įgūdžių, be kita ko informacinių technologijų įgūdžių, savo patirties žinių gali pakilti į patį viršų e, būtent šiame sektorėje, ne kur nors kitur. Ir tai gali būti puikus ateities pavyzdys. Na, tai pagrindiniai dalykai. Po metų tikrai bus labai malonu grįžti čia aptarti visą tai dar kartą su jumis. Per tą laiką taip pat, žinoma, tęsime darbą su valstybėmis narėmis, įgyvendiname įvairius projektus ir programas. Dabar nuolat palaikome ryšį su Business Europe, su profesinėmis sąjungomis. Norime, rengdami teisės aktus, išgirsti ir jų nuomonę E, kurti įvairius projektus Europoje. Ties tuo ir dirbame. Linkiu visiems malonaus vakaro. Ačiū. Ačiū komisijos nariui Etingeriui už įkvepiančią, trumpą, intensyvę diskusiją. Savo posėdžiuose nuolat įsitikiname, kad šie klausimai e, yra svarbiausi mūsų darbo tvarkėje kartu su socialiniais klausimais, visuomeniniais klausimais. Ir e, tikrai um, teigiamai atsakome jūsų pasiūlymą grįžti pas mus po metų, minėjote taip. Taigi tikrai jūsų lauksime. Ačiū labai už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Malonaus vakaro. Mm -hmm. We'll have to write that down. <laughs>